Dear colleagues, um, my apologies for this slide. Kolegos, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame, bet jeigu esate pasiruošę, galime pradėti mūsų popietinį klausimą. Labadiena. Ponios ir ponai, man džiugu pasveikinti Jūs į klausimą skirtą radikalizacijos ir smurtinio ekstremizmo prevencijai bei kovai su šiais reiškiniais. E, jau kurį laiką tą renginį organizavome ir džiugiuosi, kad uh, galiausiai jis vyksta ir yra skirtas tokiai svarbiai temai. Kolegos, įvykus e, teroristinėms atakoms pastaruoju metu keliose valstybėse narėse, tūkstančiai jaunų europiečių pastaraisiais metais prisijungė prie kovotojų Sirijoje ir Irake, taip vadinami užsienio teroristų kovotojai, bei kasdienės teroristinės propagandos gausa internete tema, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, yra labai svarbi politinė aktualija. Europos parlamentas, vadovaujant poniai Dati, prieš metus, e, lapkričio 3-ąją, priėmė rezoliuciją dėl radikalizacijos ir smurtinio ekstremizmo prevencijos bei kovos su šiuo reiškiniu. Šiame klausime apžvelgsime, kas nuveikta nuo to laiko. E, ir aptarsime Europos parlamento rekomendacijas, e, įtrauktas rezoliuciją. Šiandien išklausysime ekspertų ir e, su šiais klausimais kasdieną dirbančių žmonių aptarsime radikalėjimo situaciją kalėjimuose. Tai ypač akcentuojama ponios daty Pranešime taip pat kalbėsime apie e, teismų sistemą. Ir dabar perėsime prie pirmosios sesijos, e, taigi dabartinio aplinkybių aptarimas. E, kolegos, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tikiuosi, kad kiti kolegos netrukus prie mūsų prisijungs. Ir pirmojoje sesijoje aptarsime 2015 rezoliuciją dėl radikalizacijos ir kas nuveikta nuo to laiko, kokiu veiksmu imtas įgyvendinant parlamento rekomendacijas. Džiaugiuosi tuo, kad, šiame, e, kad čia dalyvauja ponė Dati, kuri rengia pranešimą apie radikalizaciją ir noriu vėl per dvi dienas antrą kartą pasisveikinti su komisijos nariu Kingu, atsakingu už saugumo sąjungą. Tikrai labai malonu Jūs čia matyti. Pirmiausia, žodis pranešėjai, poniai daty, pristatyti rezoliucijos dėl radikalizacijos įgyvendinimą. Jūs turite 10 minučių, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ja ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Norėčiau visų pirma padėkoti dalyviams, tiems, kurie atėjo į šios klausimus ir tuos, tiems, kurie kalbės, e, kur, kur, ekspertams, kurie atvyko čia. Prie beveik lygiai metai nuo, to, nuo tos dienos, kai parlamentas priėmė rezoliuciją dėl radikalizacijos prevencijos ir e, asmenų įtraukimo į teroristinės organizacijas. Pranešimui pritarta didelė dauguma. Kolegos šešėliniai pranešėjai dirbė drauge, dirbo tik, tikrai sudėtingomis aplinkybėmis tuo metu. Pranešimas e, pra, buvo, buvo įvykę, ką tik tai išpoliai prieš Šarly Ebdo leidinį ir pranešimas buvo primtas prieš kelioms dienoms po lapkričio 13-osios išpolių pra, pra, pra, Paryžėje, kur žuvo, kuomet žuvo 330 žmonių ir šimtai buvo sužeista. Ir tomis dienomis dar žmonės, buvo, žmonės nukentėję tose atakose buvo ligoninėse. Mes prisimėme atsakomybę, ėmėmės dėkti įvairiausias priemonės, kad užtikrintume Europos piliečių saugumą. Taip pat noriu pažymėti, kad Europos mastu mes ne tiek esame susidūrę su skilimu po, po, politiniam, politinėse sluoksniuose. Mes siekiame užtikrinti piliečių saugumą ir Kreipiamės į komisiją ir vyriausybės narės, ragindami imtis visų reikalingų priemonių, kad sustiprėtų Europoje kova su terorizmu. Visų pirma, kad būtų išimamas iš interneto neteisėtas e, turinys taip pat, kad būtų numatytos baudžiamosios sankcijos už atsisakymą bendradarbiauti tokiais atvejais, taip pat imtis priemonių e, pasipriešinant radikalizacijai Europos šalių kalėjimuose, taip pat akcentuoti švietimo e, sektoriaus vaidmenį priešinantis skirtis radikalizacijai, taip pat e, geriau saugoti Europos išorės sienas, kovoti su terorizmu, užtikrinti e, e, ypač iš Persijos įlankos šalių patenkančių finansų skaidrumą. Ana Gomes ypač domėjosi šią temą, bet ir tai svarbi tema, nes praėjus metams vis dar uh, išaiškinami faktai, kad e, teroristinės organizacijos ir organizacijos e, e skleidžiančios radikalizacijos propagandą finansuojamos iš kai kurių, labai akivaizdžiai finansuojamos kai kurių Persijos įlagos valstybių. Ir kai kurios priemonės jau įdėktas dėja, kai, kurios, kai kurių gyvendinimas e, vilkinamas, vėluoja, ypač kalbant apie kovą su Daesh nežiūrint operacijų, kurios vykdomos, pavyzdžiui, kurios vyksta Mosulė, Irake, e, karas prieš Daesh dar nėra galutinai laimėtas. 2016 skausmingai pademonstravo, kaip viskas vyksta ir kad, ta, kad, kad, kad tokie barbariški e, išpoliai nesikartotų, mums dar reikia daug nuveikti. Pernelyg dažnai Europos Sąjunga tik, sugeba tik reaguoti vietoj to, kad imtųsi prevencinių veiksmų. Ne, ne visada pavyksta užkardyti tragedijas, tačiau mes negalime susilpninti savo veiksmų, negalime vien reaguoti po, po, barbariš, po barbariškų išpolių. E, šis tikslas yra svarbus, yra svarbus užduotis ir valstybėms, ir piliečiams, ir, ir grėsmė išlieka kiekvieną dieną, ir niekas negali savo leisti e, atsipalaiduoti. Taip pat negalime parodyti silpnumo ženklų šioms teroristinėms organizacijoms, kurios tikrai perversiškai elgesi, bandant, kai mes bandome elgtis kilneširdiškai. Pastaraisiais metais e, e, pasiektas sėkmės, tačiau reikia labai aiškiai ir blaiviai vertinti, ką dar reikia e, nuveikti. Mano pranešime kalbama apie radikalizacijos prevenciją internete bei prevenciją kalėjimuose. Noriu dar kartą Jums padėkoti už Jūsų indėlį. Noriu pasi... išreikšti vilti, kad mes e, toliau turėsime galimybę dirbti drauge. Pone Žilienai, e, džiaugiuosi, kad atėjote į šį renginį. Sveikinu Jūsų paskirimu e, į e, komisijos nario postą, atsakinga už saugumo sąjungą ir džiaugiuosi, kad Jūs turėjote laiko čia ateiti. Tarybos atstovai t, t, e, pažadėjo ateiti e, Nors man kartai susidaro įspūdis, kad tarybai netiek rūpi šie klausimai. Ir pastebėjome, kad kai kurios valstybės narės neįgyvendina e, numatytų veiksmų. Europos masto veiksmai yra būtini, kad pasipriešinime mūsų, kad europiečių pasi, radikalizacijai. Visos valstybės narės susiduria su radikalizacijos reiškiniu ir džihadizmu visi vienodai e, su tuo susiduria. O busimoms tarybos pirmininkėms norėčiau ir e, ypač kovos su terorizmu kontekste ir radikalizacijos kontekste norėčiau pasakyti, kad tai yra labai pavojingas reiškinys. Nebūtinai tai jis visada praliksta terorizmui, bet kaip jau ir esame kalbėję, E, net jeigu radikalizacija nėra lygi terorizmui, bet vis dėlto tai yra nusikalstama veika. Ir svarbu jai pasipriešinti. Visi ekspertai teiga, kad e, kovotojai Irake ir Sirijoje kelia didžiulį pavojų Europai, ne tik dėl to, kad jie gali grįžti, bet dėl taip pat dėl e, sudėtingos situacijos, dėl priemonių, kurių ėmėmės, sudėtinga dabar, sudėtingiau tapo išvykti į tas šalis, maždaug keliaivių įrašų, įrašų duomenų sistemos e, veikimo. 2016, kaip pamatėme, su visais e, įvykusiais išpoliais, Nicoje įvykęs išpolis, Vokietijoje buvo, vasara buvo keletas išpolių. Ir visa tai mus verčia toliau išlikti budriems. Europos parlamento įsipareigojimai bus įgyvendinti. Mes e, e, pas, prisidėjome prie keliaivių domenų įrašų sistemos sukūrimo. Dabar valstybės narės turi padaryti vyksta, viską, kad būtų praktiškai vendinti kai kurie veiksmai. Pavyzdžiui, praėjusiu metu lapkričio 13-osios išpuolis. E, jis buvo vykdytas tų, kurie buvo infiltruoti į teroristinius tinklus Europoje. Ir nebuvo pakankamai gerai saugomos Europos sienos. E, tie žmonės turėjo galimybę judėti Europoje su padirbtais e, asmens dokumentais. Ir mm, iš tikrųjų viskas įvyko praktiškai ne, be, be jokios visiškai jų tų asmenų nekontroliuojant, jie visur prasmuko su padirbtais dokumentais. E, tikiuosi, kad greitai bus užbaigtas ir kovos su terorizmu direktyvos svarstymas ir galėsime prisimti kitų įsipareikojimų. E, Kiti pasiūlymai tuo tarpu dar yra svarstomi parlamente, pavyzdžiui, pasiūlymas reformuoti kai kurias sistemas, taip pat Schengeno sistemą, užtikrinti, įdėkti nuolatinės kontrolės sistemą šeng, prie Schengeno sienų. Ir tikiuosi, kad su kolegomis pavyks užbaigti darbą. Dar apie porą klausimų, kuriuos minėjau, tai internetas ir kalėjimai. Twitteris, Google Žiniasklaidos tinklai e, registruoja informaciją ir kartais pasirodo labai e, pavojingų perspėjimų apie tai, kas galėtų nutikti dėl kovos su radikalizacija. E, Twitteryje buvo nuo vasario iki e, rūpiučio šių metų buvo uždaryta 230 tūkstančių paskirų, tačiau to nepakanka, nes internetas ir toliau lieka. E, radikaliai skatinančių pagrindinė veiklos vieta. E, Europos interneto forumas e, buvo neseniai inicijuotas komisijos ir vykusios diskusijos e, leido imtis konkrečių priemonių. Žinau, kad antras E, to forumo susitikimas įvyks gruodžio 8-ąją, bet jūs tikriausiai galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti. Toliau radikalizacija kalėjimuose. E, čia niekas nejuda iš mirties taško. Mes už, užmerkėme kisi prieš tą faktą, kad Europos kalėjimuose yra tokias e, beveik sprogimo situacija. E, Europos teisingumo ir vidaus reikalų ministrams reikia užduoti labai konkrečius klausimus apie radikalizaciją šalies kalėjimuose. Tos klausimus uždavėme ir surinkome valstybių narių įstatymus ir tikrai labai nedaugelis jų e, ryštingai imasi e, spręsti šį klausimą. Bet tai būtina. Svarbu, kad valstybės imtųsi priemonių kovodama su radikalizacija kalėjimuose. Negalime leisti toliau šiam reiškiniui plisti kalėjimuose, nes e, būtent įkalinimo institucijose tas klausimas yra ypač aštrus. Pavyzdžiui, Danijoje ir kitur yra vykdomos programos, kurios pasiteisina. Prancūzijoje prieš, prieš du metus sukūrėme programas, tačiau nei viena iš jų nebuvo iki galo įgyvendinta. Norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kas yra kovos su radikalizacija programa, kaip jie atrodo, kokie yra pagrindiniai veikėjai ir kaip atrodo tipinis e, asmuo, kuriam skirta tokia radikalizacijos prevencijos programa. Ir kaip, kaip, kaip kokių e, rezultatų galima tikėtis. Ši programa radikalizacijos, e, kovos su radikalizacija programa negali būti prievartinė be abejo, bet kokiu rezultatu galėtų duoti. Tai tiek, ponios ir ponai, daugiau nekalbėsiu, bet nebejoju, kad šiandienos diskusijos e, iš naujo suaktyvins mūsų darbą Europoje kovoje su terorizmu. Noriu padėkoti komiteto pirmininkui Klodui Morajas už tai, kad ėmėsi šios temos. Mes tikrai visi stengiamės dirbti ir Klodas visada paremė mūsų iniciatyvas ir mūsų darbą ir mūsų kovačių. Ačiū, uh, um, ponė Datį. Dabar žvelgiu į komisarą Ir prieš tai norėčiau priminti, kad Dati paminėjo apie gerosios praktikos įvertinimą valstybėse narėse svarbą. Labai svarbu ne tik tai turėti tam tikras teisinės priemonės, kurias leidžia stebėti procesus internete, Tačiau labai svarbu ir pažvelgti į gerasias teisėkuros praktikas, kurios yra taikomas valstybėse narėse ir mes turime susijęti tuos e, svertus tarpusavyje. Ministras e, iš Prancūzijos Kasanov turėtų atvykti, jis sutikė su mumis iš tikrųjų mes turėtume su vidaus reikalų ministrais dar kartą pakalbėti, kas yra tie užsienio kovotojai ir kaip reikėtų su jais kovoti, tačiau kita vertus, kaip reikėtų užtikrinti prevencinę veiklą. Taigi e, šitie e, reiškiniai valstybėse narėse turėtų būti atidžiai vertinami. Dabar e, e, e, kreipiuosi į komisarą. Mes skaitėme jūsų rekomendacijas atsižvelgiant į mūsų pranešimą, tačiau aš norėčiau vis dėlto kreipti jūs į komisarą, kuris kruoja šitą sritį ir suprantant, kad radikalizacija yra vienas iš svarbiausių jūsų įgaliojimų aspektų. Taigi labai džiaugiuosi, kad atvykote ir kad galėsime su jumis pasikeisti nuomonėmis žodis jums. Ačiū už pakvietimą. Po to, kai buvo priimta šita labai svarbi e, rezoliuciją mes nuosekliai ją įvertiname ir aš apsiribosiu savo komentaruose apie kovą su radikalizacija. Šita kova, mano manimu, pirmiausia yra e, skatinama, kaitinama propagandos, e, nes informacijos, su kuria mes susidurime ir mes turime tai įvertinti e, galvodami apie tai, kad nepasikartotų tie juodieji įvykiai įvykę praeitėje rezoliucijoje jūs e, siejate radikalizaciją su islamizmo e, judėjimu ir žinoma, tos tendencijos išlieka galioti. Tačiau mes e, suprantame, kad radikalizacijos grėsmė yra daug platesnė, negu mes ją įvardiname. Tiesiog ekstremizmas ekstremalūs dešinieji naudoja įvairius kanalus, kad galėtų nukreipti savo smurtinę informaciją ir neapykantą prieš užsieniečius. Istorija taip pat mus moko įvairiausių pamokų, tiesiog e, nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio radikalizmo apraiškos mus paliečia. Jungtinėje karalystėje brutaliai buvo nužudytas žmogus Jim Cox. Parlamentarė. Ji buvo nužudyta radikalaus dešiniojo ekstremizmo kadangi ji laikėsi per daug europietiško požiūrio. Taigi dešiniojo ekstremalaus spektro propagandą sutinkame ir internete. Ir pirmiausia, mes turėtume turėti omenyje džihadistų įtaiką, tačiau kita vertus ir dešinieji ekstremalus radikalistai, nacionalistai taip pat naudoja panašias priemonės. Komisija sutinka su parlamento situacijos vertinimu, pritarė mintims ir iniciatyvoms, kurios yra pasiūlytos ir peržiūrėtos ir dar kartą peržvelgtos ponios datį pasisakymė šiandien. Iš tikrųjų tai yra labai svarbus saugumo aspektas ir aš stengiuosi, kad iš tikrųjų nuosekliai būtų kuriama tvari ES saugumo sąjunga. Pirmiausia, reikėtų tiesti informacinių kampanijų tinklus, taip pat nurodyti projektuose, kokios yra radikalizacijos priežastys ir šaltiniai. Labai svarbu, kad ekstremistinis radikalus turinys iš interneto būtų šalinamas sparčiai ir veiksmingai reikalingos ir švelniosios priemonės, kuriomis galima kovoti su taip vadinama mm, e, tvirta informacinė kampanija. Taigi labai svarbu įtraukti vietos lygmens struktūras, o nepasitikėti vien tik nacionalinio lygmens struktūromis. Taip pat reikėtų pasakyti, kad valstybės narės taip pat turi suvedyti savo vaidmenį, kai kurios iš jų ėmėsi iniciatyvų, užkardinant internetinį šmeižikišką ir radikalų turinį, bet to organizuojama buvo ir konferencija šių metų pradžioje ir matome, kad galima pasiekti labai konkrečių rezultatų Aš norėčiau po to pakalbėti ir apie darbo grupės nuveiktą e, veiklą. Ypatingai į jaunimą yra nukreiptos rekrutuotojų į užsienio e, mm, kar, e, karus pastangos. Kitais metais pradės veikti tinklas, kuriame bus galima keistis nuomonėmis apie įvairią jaunimo veiklą, švietimą, sportą, laisvalaikį. Užsienio kovotojų grėsmė nėra nauja, tačiau jinai plinta ir todėl ją reikia žvelgti labai rimtai, reikėtų pažvelgti situaciją Irake, Sirijoje ir taip pat suprasti, kad kalifato tinklas pradeda po truputį skleistis. Taigi reikėtų galvoti ir apie tą žalą, kurią padaro radikalizacija ir be to reikėtų siekti, kad gyvenimas grįžtų į įprastas vėžes. Taigi mums labai svarbu vykdyti prieš radikalizaciją nukreiptą veiklą. Su kokiais iššūkiais susidurė praktikoje dirbančios struktūros. Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į ypatingas aplinkybės, kai užsienio kovotojai grįžta į šalį ir e, į tą e, kovą, į kurią yra įtraukiamos moteris ir vaikai. Užsienio kovotojams turi būti numatyta baudžiamasis persikiojimas ir taip pat įkalinimas. Taip Žinoma, tai yra iššūkis mūsų teismų sistemoms, kadangi e, e, tai e, reikštų, kad išleidus šitos asmenys iš kalėjimo reikia neišleisti jų iš dėmesio centro. Be to vaikai augia radikalizuotoje aplinkoje taip pat turi būti ypatingai globojami. Taigi taip pat reikia imtis prevencinių priemonių siekiant e, įveikti radikalizaciją kalėjimuose. Valstybės narės turėtų būti e, patikintot, kad jos gaus komisijos paramą. Komisija finansuoja projektus, pagal kuriuo kalėjimų darbuotojai e, įgauna papildomas priemonės stebėti kalėjimų radikalizavimo tendencijas ir taip pat imtis priemonių. 6,5 milijonų eurų 15-16 metų laikotarpiu yra numatyta įgyvendant tuos projektus. Taip pat išskirtinos kompetencijos centrai yra kūriami, taip pat yra skiriama parama tiems, kurie kovoja, taip sakant, priešakinėse fronto linijose. Žinoma, radikalus asmenys ekstremistai naudojasi propagandą, kurią skleidžia internete ir todėl labai svarbu, kad praėjusią savaitę buvo priimtas priemonių paketą kovai su kontrabanda iš trečiųjų šalių. Pirmiausia, vienas dalykas yra ištakos ir šaltiniai, kitas dalykas yra poreikis. Mes turėtume siekti, kad pilietinės visuomenės naratyvas kovoti su e, radikalizacija taptų kuo stipresnis. Labai svarbu e, neiti tuo pačiu e, keliu, kuriuo naudojasi uh, radikalios grupuotės. Labai svarbu, priimant asmenius, užtikrinti jų įtraukti, taip pat reikėtų plėsti Erasmus Plus programą, taip pat siūlyti didesnės garantijas, garantijas jaunimui. Iš tikrųjų, buvo pasiekta daug pažangos šalinant teroristinį turinį iš interneto tinklų, tačiau Europolas ir kitos struktūros turėtų būti tvariai remiamos. Aš jau vakar sakiau, kad ES interneto forumo antrasis susitikimas vyks ir reikia pasakyti, kad e, vienas dalykas yra medžiaga pašalinti iš interneto, kitas dalykas pasiekti, kad jinai apskritai nebūtų uh, pateikiama arba reikėtų tą informaciją tinkamai žymėti. Komisija numatė 10 milijonų eurų pilietinės visuomenės struktūrams, kurios padės formuoti pozityvų visuomenės naratyvą. Artimiausiais mėnesiais šita programa bus sustiprinta įsteigiant ypatingos kompetencijos centrą, kuris padės skatinti šitą naratyvą visuomenėje. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes darome pažangos kovodami su radikalizacija, tačiau turime suprasti, kad kelias yra ilgas, pareikalausintis mėnesių ir iš tiesų metų nuoseklaus darbo reikėtų ES mastu skatinti šitą veiklą. Mes kartu su svarbiausiamis interneto bendra, e, bendruomenės, interneto forumais veikiame iš vien ir ta rizika šitie pavojai keičiasi, keičia savo pobūdį, todėl labai svarbu suderinti savo politiką su valstybėmis narėmis ir labai svarbu visuomet suvokti, kad tie iššūkiai keičiasi ir keičiantis šitoms grėsmėms mes turime lankščiai keisti ir mūsų atsaką. Dėkuoju. Ačiū. Ir be abejo, jūs užsiminėte apie interneto informacijos žymėjimu. Na ir tai ko gero būtų mm, vienas iš svarbių aspektų. Be abejo, tai yra labai sudėtinga tema, visi žino, apie ką mes šnekame, tačiau seks suvokiame, kad viskas labai sudėtinga ir kad tai yra labai svarbu, todėl labai tikimės, kad per šią sesiją, kur bus keturi kalbėtojai, jau pavyks šiek tiek išrišti galbūt tą visą mm, sudėtingumą, visą tą painiavą. <clears throat> Kadangi mes kaip parlamentas, mes be abejo norime neatsilikti nuo to, ką daro komisija savo internetinės informacijos žymėjimo padalinėje. Ir vien jau tuo šitas klausimas yra iš tikrųjų labai naudingas, todėl kad e, parlamentarai šiuo atveju gali iš tikrųjų stebėti, ką veikia komisija ir neatsilikti nuo įvykių. Taigi dabar pirmiausiai kitoje dalyje turėsime keltą kalbėtojų ponin Britanį Smith. Aš turėčiau pristatyti, kai jau atvyksite čia į tribūną. Taigi, ponia Betinis Smith, prašau prisijungti prie mūsų tribūnę. E, Stefan De Quinn, Edian Charme ir Alexander Ritzman. Visi susirinkite, prašom čia. Um, Smith, Pristatysiu Britanį Smith, kai tik tai jinai prisijungs prie mūsų. Um, Okay, um, Brittany, are you ready? You're ready. Okay, so let's be... Taigi, Britanija pasirengusi, kągi, pirmiausiai mūsų prelegentė bus Britanija Smith, jinai atstovauja Google ir jinai dabar išdėstys, su kokiais iššūkiais susiduria Google, ehm, kada tenka reaguoti teroristinio pobūdžio medžiagą, e, visus dalykus susijusius su terorizmu ir e, taip pat, ko Google proaktyviai įmasi tam, kad užtikrintų uh, Ehm, jog internete nebūtų naudojamas smurtą kursanti e, leksika ir panašiai. Nedaugiau dešimties minučių prašyčiau. Ačiū, kad pakvietėte mus pasisakyti ir susitikti šią svarbę temą. Mes dėkojame už galimybę. E, pakalbėti šiek tiek apie naujausius įvykius, apie e, vėliausius procesus, kurie susiję su e, smurto kursimu internete ir panašiai. Mūsų iš tikrųjų labai neramina mm, e, smurto plitimas per internetą ir ypatingai vėliausi teroristiniai aktai, taigi mes norime prisidėti prie sprendimo. E, stengdamėsi greitai aptikti ir pašalinti atitinkamą turinį, o taip pat ieškodami e, kovos su kursančiamis, e, skursančia informacija, kursančiams kalbomis e, sprendimus. Mes tengiamės pasitelkti ir nevyriausybinės organizacijas ir taip pat ieškome, kuo dar galėtume pagelbėti. Mes reguliariai sutinkame su vairiais politiniais lyderiais, taip pat ir Briuselėje, stengiamės užtikrinti konstruktyvų ir atvirą dialogą e, tam, kad galėtumėm geriau ir veiksmingiau bendradarbiauti. Taigi šiandieną truputį apžvelgsiu Ką mes darome reaguodami ekstremizmą internetu? Turime dviejopą strategiją. Pirmiausia, tai siekiama aptikti teroristinio pabudžio informaciją ir ją pašalinti ir taip pat palaikyti tinkamą turinį. E, inovacijos leidžia užtikrinti augimą tiek e, švietimo, tiek ekonominėme, tiek kitokiose sektoriuose, e, kadangi daugiau yra pasiekiama įvairios medžiagos, žiniasklaidos kontekstas yra pasiekiamas kaip niekada ir tai iš tikrųjų vedė prie milšiniškos turinio įvairovės. E, tai yra daug daugiau negu kažkada, kada turėdom tik tai porą televizijos kanalų. Ir tai reiškia, kad daug daugiau žmonių e, pasaulyje save laiko taip pat autoriais, kuriejais, e, žurnalistais ir panašiai. Tačiau laisvė dalintis tai, ką pasirinkus, nėra absoliuti laisvė e, interneto naudotojai dalinasi savo sukurtų e, turiniu, egzistuoja milijonus atmančios Ehm, auditorijos, pavyzdžiui, YouTube yra per milijardą vartotojų ir panašiai. Ir čia Google vėlgi e, parengė aiškę turinio politiką, e, įskaitant taip pat ir e, paslaugas teikiančiam teikiančiam institucijom ir mūsų politika reikalauja visus tuos teikėjus, paslaugų teikėjus pranešti perspėtimus apie atvejus, kada jie aptinka informaciją, kuri netitinka, mm, e, kuri prieštarauja mūsų nustatytam taisyklėm. E, Tokiu atveju e, yra tikrinamas ne tik tai video medžiagos turinys ir autorinės teisės ir panašiai, bet taip pat ir e, E, atitinkamas, e, atitinkama žinia, kuri e, yra ten tenkama. Ir jeigu, ir jeigu iš tikrųjų mes aptinkame, kad tas turinys yra kurstantis ar kažkoks tai priešiškas, mes pašaliname jį viso pasaulio mastu. E, e, Kalbant apie mm, YouTube, vėlgi mes e, įtraukėme tokius, tokius, tokią medžiagą kaip e, oficialius e, ISIS arba DAŠ filmukus medžiagas, taip pat uždarėme, žinoma, teroristų grupių tinklalapius ir stengiamės taip pat pritaikyti um, tam tikrus paieškos variklius, kurie leidžia aptikti teroristinio pobūdžio uh, tinklalapius ir panašiai. Mes esame pašalinę 92 milijonus uh, įvairiausių video filmų, kurie pažydė mūsų uh, politiką. Na ir nors mes esame pakankamai būtrus ir šaliname įvairią neapykantos kurstimų kalbą ir teroristinį turinį, tačiau iš tikrųjų um, uh, tokio pabučio pažydimas daro tik tai palyginę didelę dalį viso kito pašalinamo turinio. Mes esame iš tikrųjų, mes turime labai aktyvę bendruomenę, kuri padeda mums um, stebėti, kas yra talpinama internete. Ir E, nuo 2006 metų maždaug 2 milijonai videofilmų buvo išimti. Mes stebime, stengiamės e, praktiškai nesustodami keurą parą, keurą savaitę, keurus metus e, stebėti interneto turinį. Ir kai kuris atvejais tai neapsiribojame tik tai visiškai šalinam informaciją, bet, pažiūrėjau, ribojame informaciją, kuri gali būti netinkama tam tikroms auditorijoms. Tokiu būdu stengiamės reaguoti į su bendromis poreikius. Ir mes matome, kad vis daugiau mūsų bendruomenės e, aktyviai įsitraukia į šią veiklą. Yra žymi videofilmai tam tikromis perspėjimo vėliavėlėmis ir panašiai. Ir pavyzdžiui, e, Junktinės karalystės e, bei Europolo atitinkami interneto stebėjimo padariniai yra tikrai geri mūsų partneriai. Tačiau ne visas turinys automatiškai išimamas, kadangi YouTube yra svarbi taip pat E, pasaulinė naujienų informacijos dalymosi platforma. Ir mes tikrai stengiamės įdardinti video filmus prišalindami turinį, kadangi ten yra daug e, kitos medžiagos, kuri tarnauja informacijos ar meno ar, ar, ar, ar švietimo tikslams. Taigi mes stengiamės pirmiausiai įvertinti ir kontekstą, kokiame tas video filmas yra pakrautas ir tuo pagrindu priemi sprendimus. Maša to, kad mes suprantame, kad įvairios valstybės e, visame pasaulyje, um, e, kada e, E, gali kreiptis į mus dėl vienokio ar kitokio turinio ribojimų, todėl mes esame parengę e, taip pat ir specializuotas priemonės, kuris reaguoja į tam tikrų valstybių įstatymus ir gali užblokuoti atitinkamą turinį jų pagėdavimą. E, stengiamės padaryti tai kaip galima greičiau. Vyriausybių E, pagidavimai, kurie remiasi vietinė teisė, yra įtraukti mūsų skaidrumo ataskaitą. Nuo 2010 metų Google skelbė skaidrumo ataskaitas, stengdamėsi paaiškinti, kaip interneto vartotus veikia mūsų politika, mūsų genama strategija. E, iš tikrųjų, užklausimų išimti tam tikrą turinį mes gauname iš įvairiausių vyriausybių ir iš įvairiausių vyriausybinių agentūrų ligmenų. E, na, ir tam, kad galėtumėm tinkamai įvertinti kiekvieną reikalavimą. Tas reikalavimas turi būti iš tikrųjų kuo konkretesnis ir pateiktas raštu, tam, kad turinys būtų peržiūrėtas ir pašalintas tik tai remiantis teisės aktais. E, toliau e, vėlgi laikydamasi skaidrumo principų ir saviškos laisvės, e, Google palaiko čia e, daug nacionalinį iniciatyvą. E, Tai yra mm, e, tam tikra platforma, kuri vienyje ir pilietinės visuomenės, e, įvairias grupės ir interneto teikėjų bendruomenė ir panašiai. Ir visa tai yra orientuota tam, kad būtų e, užtikrinta savirškos laisvė, žodžio laisvė visame pasaulyje. Galim perėti prie kitos skaidrės. Kaip matote, mes iš tikrųjų intensyviai dirbame tam, kad sustabdytumėm e, teroristų propagandą ir šimtumėm ją iš YouTube. Tačiau dėja, šiandien kai kada tam tikras turinys gali būti taip greitai platinamas internete, kad e, neįmanoma būna staigiai e, blokuoti jo visais pavydalais ir visose pasaulio kampeliuose. Ir be abejo, teroristai irgi dabar stengiasi panaudoti komunikacijų technologijas e, tam, kad m, mm, platintų savo žinę, mes stengiamės um, e, sukurti tinkamas technologijas, kurios leistų užkirsti tam kelią ir greitai sureaguoti. E, mes savo paslaugas pirmiausiai orientuojam į tai, kad užtikrintumėm, jog um, e, internete būtų prieinamas tik tai kūrybingas, um, įtikinantis turinys, kuris e, stiprina toleranciją, e, savitarbą supratimą, kūrybiškumą ir stengiamės kaip tik tai atsikratyti to turinio, kuris skatina smurtą ir panašiai. Taigi Google iš tikrųjų yra rengęs Europoje septynis um, renginius šitą temą per būtent neapykantos kursimą temą. E, ir čia buvo kalbama apie tiek turinio kūrimą, tiek geriausią praktiką, tiek apmokymus, tiek e, e, darbą su YouTube žvaigždėmis. Ir tokiu būdu mes stengiamės padaryti temą įdomią, įtraukti platesnę auditoriją ir panašiai. Šiais metais mes pamėginome pailistruoti YouTube gebėjimus, sukurti pozityvų socialinį poveikį. Na, o E, kitą metą mes planuojame dar e, vieną e, papildomą renginį, kuris turėtų irgi skatinti įvairias socialinės iniciatyvas. Kadangi tūkstantmetnukų karta plačiai mano, kad YouTube turinio kuriejai, garsiausi kuriejai iš tikrųjų daro įtaką visuomenės raidai, tai mes juos E, pavadinimo savočkis ambasadoriais ir laikome, kad jų indėlis yra labai svarus. E, pavyzdžiui, skatinant e, tolentriškumo atmosferą, kovojant su smurto proveržiais ir panašiai. YouTube sutikimas socialinių pokyčių vardan sutraukė iš tikrųjų labai daug turinio kuriejų. 22-23 rugsėjo E, buvo surinkta mm, dar viena programa ir tinkami seminarai. Ir e, vėlgi mes e, esame paskyrę taip pat milijoną dolerių įvairiausiam priemonėm, kuris buvo išdalintos kaip prizai. O taip pat Google skiria 2 milijonus labdaros fondui, kuris vėlgi skatina tarpkultūrinį supratimą, įvairiausius įtraukimo projektus ir panašiai. Taip pat mes rengėme e, draugę su Ženišiniu Merika šimto dienų turne e, ir sėkmingai apmokėme 800 komandų e, daugelie Prancūzijos ir Belgijos miestų. E, jau buvo sukurta 200 e, videofilmų, pasinaudojant to vadinamą hashtagų, kurį mes sukūrėme šią kampaniją Na ir taip pat mes e, be abejo siekiame išgirsti ir iš jūsų, jūsų grįžtamai ryšiai, pasimokyti iš jūsų, e, tam, kad tai paskatintų mus e, dar labiau dėti pastangas. Mes, kaip jau sakiau, tikrai esame pasiryžę šalinti ekstremistinio pobūdžio turinį ir plėsti įvairias partnerystės šios rytyje tam, kad palaikytumėm jūsų pastangas. Na kągi dėkoju ir tikiuosi, kad e, bus taip pat ir klausimų, analizuojant visą tai, ką jūs čia paminėjote. Aš tikiuosi, kad mūsų naujai kolegos e, norės prisidėti prie šios diskusijos, o dabar e, kitas prelegentas bus Stefan Diguan e, vadovauja ES internetų nežymė, turinio žymėjimo e, daliniui Europolė. Ir Be abejo, labai svarbu turbūt pamastyti, ar ką Europolas konkrečiai daro kovos su radikalizmu sityje. Ačiū pirmininkė, laba diena. Ačiū už kvietimą dalyvauti svarbiose šiandienos diskusijose. Aš pristatysiu Jums šiandien uh, svarbiausius internetinės propagandos aspektus ir Europolo vaidmenį uh, E, pasipriešinantis radikalizacijai ir kokių tendencijų tikytis ateityje. Beprecedentiniai pastarėjai įvykiai Europoje. E, tai mm, vyko kartu su išaugusią interneto propagandą. Jos tikslas e, patraukti jaunuolius e, ir tapti kovotojais. Kalbu apie internetą kaip e, laisvės erdvę. Internetas yra viešoji gerybė ir toje erdvėje turi būti užtikrinta žodžio laisvė bei, bei kitos laisvės. Nors suprantame, kad kad, kad, kad tai yra internetas, tačiau kiti internetą mato kaip visiškai kitokį tokį dalyką. Kaip matote, čia yra teroristų, kaip parašta, kaip teroristai suvokia internetą. Jau kurį laiką jiems internetas yra kovos laukas. E, vienas iš ekstremistų propagandos tiklų, tikslų e, paversti internetą propagandos įrankiu. Daesh auganti e, įtaka visame pasaulyje ypač e, pasižymi jos ypač juntama internetinėje erdvėje. Reikia suvokti, kad teroristų veikla internete vyksta pagal e, kruopšiai parengtą strategiją. Jie pasitelkia ideologijos elementus, e, strateginius mar marketingo metodus ir, ir parodysiu vaizdinę medžiagą, kur e, parengta Daesh. E, bando, jie bando pasiekti jaunuolių širdis, atskirdami tuos, kurie yra įtikėję ideologiją ir, ir, ir, ir net netikėlius. Daesh bando pritraukti rėmėjų, patikdami idealizuotą savo kalifato, vadinamojo kalifato versiją, kaip valstybę, kur yra, kur yra saugi, kuri užtikrina socialinės paslaugas ir rūpinasi savo žmonėmis. Ir taip e, pateisinamas smurtas. Taip pat e, e skleidžiama baime, e, rodomi, rodomi brut, brutali smurtinė filmuota medžiaga. E, svarbiausia, kad tai patrauklu e, žmon... išėjams iš ES šalių, jie kurie kalba e, tų žmonių kalba, kuriuos bandama patraukti. Ir rodoma, kas nu, nutiks, jeigu kalifatui nepavyks pasiekti savo tikslų, kad esą bus užsipuolami e, tų žmonių tevinainiai jų gyvenamose vietose. Kalbame apie ekstremalią ideologiją, kuria, kuri yra skleidžiama pasitelkiant skaitmeninės priemonės. Uh, Neseniai buvo surinkta įrodymų apie tai, kad socialinės žiniasklaidos platformos buvo išnaudojamos ir per ir vykdant teroristinius išpolius, kad, kad, žudy, kad žudimas taptų propaganda. Teroristinės propagandos sėkmė remiasi, paremta ne tik socialinės žiniasklaidos tinklų, bet ir da, darbo vietos bendruomenėse ir remėjais. Džihadistų grupės, kaip paaiškėjo, puikiai supranta, kaip veikia socialinė žiniasklaida. Jie e, talpina tą patį turinį įvairiausiose platformose ir jį daugina bendruomenė. E, to, pasitelkus tokią taktiką e, turinys žaibiškai pasklinda ir, ir tuomet sunku pasipriešinti jam e, pasitelkiant kokias nors kovos prie, prieš tą turinį priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad šis reiškinys yra sudėtingas, buvo suvokta, kad reikia koordinuoto europinio atsako. Europos Sąjunga turi nepamiršti, kad internetas yra viešoji gerybė, kurioje negali būti teroristinės propagandos ir turi būti puoselėjama žodžio laisvė. Iki šiol Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai kreipėsi į Europolo atsakingus e, skyrius, prašydami, kad, kad jis atliktų savo užduotis ir sumažintų teroristinio ir smurtinio e, turinio plitimą internete ir kad valstybės narys atliktų reikalingus tyrimus, aptikus tokį turinį. Remiantis šiomis politinėmis gairėmis ir glaužime dalyvaujant su valstybėmis narėmis ir komisija, interneto uh, žymėjimo e, padalinys buvo netrukus iš, įkurtas po to, kai uh, ministrai to paprašė. Ši užduotis yra e, technologinių ir ideologinių požiūrių sudėtinga, nes teko įkurti daugia disciplininį padalinį, kur dirbtų specialistai iš įvairiausių sričių. E, taip pat, e, kurie išmano re religijos įkvėpto terorizmo reiškinį, taip pat interneto specialistai ir kovos su terorizmu specialistai. padalinio pagrindinis tikslas - užpildyti e, spragą tarp e, prevencijos ir tyrimo uh, kalbant apie pre prevenciją, čia svarbiausia, mm, kad taikiniu yra e, teroristinės grupės, tai yra e, Daesh ir Al-Qaeda ir jų filialai. Pasirinktas požiūrės yra dvipusis. Visų pirma, cent, centrinės pastangos, centrinis išpolis, kuomet daugiausia dirbame po to, kai vyksta išpolis. Pavyzdžiui, po išpolio Nicoje buvo paskelbta susijusi medžiaga, taip pat dirbame koncentrinių tinklų pagrindų. Ir e, tyriame rėmėjų E, remėjų tinklus, išaiškiname remėjų tinklus, kurie greitai išriškėja po tokių išpolių. Aiškinamės, kurios platformos skelbia tokią informaciją, kiek, kiek jos yra e, prieinamos. E, darbas yra rankinis. Kiekvieną žinę reikia ištirti, išanalizuoti, remiantis Europolo mandatu. Taip pat po to valstybės narės turi atlikti tyrimą ir e, išimti tą turinį iš interneto. Po šių veiksmų vyksta turinio išėmimas iš interneto. E, išaiškiname, kokia platforma e, paskelbė informaciją, taip pat ar ta paskelbta informacija pažeidžia e, kokius, kokius nors nuostatus ir paskui reikia interneto e, įmoniai interneto platformai nuspręsti, ar ji nori tą turinį toliau skelbti internete. Ir mūsų padalinys jau peržiūrė 17 tūkstančių ekstremistinio turinio e, žinių puslapių internete, 19 platformų, 11 kalbų, beveik 87 procentais atvejų interneto platformos teikėjas išėmė e, tokio pobūdžio turinį iš interneto. Mastant apie ateitį, reiktų pasakyti, kad teroristai yra vienas, viena didžiausių grėsmių saugumui Europoje Ir tai vienas didžiausių mūsų prioritetų. E, kalbant apie propagandinį turinį, ir mes rengiamės ir toliau dirbti su e, socialiniais partneriais, primdėm, atremdami šį iššūkį ir rengiam, matome, kad e, teroristai perina į kitas platformas. Ka, kas antrą mėnesį sukuriama nauja platforma, ieškant naujų galimybių džihadistai ypač nusitaikė į Europos bendry, geras bendruomenės. Mes ir toliau stebime, kaip keičia, keičiasi techniniai gebėjimai, E, nes technologija čia vaidina ypač didelį vaidmenį. Drauge tikimės rasti novatoriškus sprendimus ir atliepti, atsakyti į šiuos e, iššūkius. E, dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū už labai profesionalų pristatymą. Iš karto perėsime prie kito klausimo, prie poveikio pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimui. Ypač kai mes kalbame apie tą interneto turinio žymėjimo padalinį. Aš norėčiau pristatyti kolegę Lunet, kuri pažvelgs į pagrindinių teisų užtikrinimo aspektą, kai yra tikrinamas neto turinys. Labadiena, e, ačiū už galimybę pasisakyti kaip pagrindinių teisių e, gynimo organizacijos atstovė. Aš kritiškai vertinsiu taikomą politiką ir sprendimus kovojant su radikalizacija propagandą internete. Mes veikiame Prancūzijoje ir turime patirti patirties, daugelio metų darbo patirties, kovojant su radikalizacija ir terorizmu internete, nes 2014-ųjų primta daug įstatymų Prancūzijoje. Daugiausia kalbėsiu apie interneto svetainių blokavimą. Ir interneto platformas, kurios skelbia tokį turinį, bei kokios priemonės gali e, pa, tapti grėsme pagrindiniams teisėms. E, Ponas Duga, ką tik kalbėdamas, minėjo, kad e, inter, džihadistai internetą laiko e, mūšio lauku. Tai puikiai iliustruoja situaciją, tačiau nepamirškime, kad e, tame mūšio laukia yra ne tik nekaltų civilių, bet ir žmonių, kurių tas konfliktas neliečia. Tai jūs, tai yra jūs, mes ir daugybė žmonių. E, kovoje su e, radikalizacija skatinančiu turiniu. Pirmas, pirmoji priemonė tai cenzuruoti e, turinį, informacijos turinį, taip pat ir socialinėje žiniasklaidoje, e, pasitelkiant įgaliojančius įstatymus, pavyzdžiui, ir, ir nustekiant tokias platformas kaip Google, Facebook ir Twitter. Kalbame apie inf, turinio šalinimą E, nebūtinai tai turi būti neteisėtas turinys. Jeigu jis yra neteisėtas, e, jį pašalinti iš interneto yra nesunku. Tačiau tai reiškia, kad platformos e, teikėjai turi gebėti atskirti, kas yra ta propaganda ir kas ne. Ir kaip žinome, terorizmo apibrieštis yra gana prasta dabartinė. Ir nesakydama tai, nesakau, kad džihadistus galima kažkaip pateisinti, bet istoriškai terorizmo apibriešties klausimas buvo sudėtingas. Terorizmo šlovinimas yra e, taip pat keblus klausimas radikalizacija ir propaganda. Šie klausimai apibrėžiami labai subjektyviai. Ir šiandien skirtumas tarp radikalizacijos, indoktrinacijos e, taip pat yra kartais sunkiai nubrėžiamas. Turinio cenzuravimas ir galimybė peržengti ribą čia yra reali kalbant apie Facebooką ar Twitterį, žurnalistai e, yra susidūrę su, su atvejais, kuomet naudingos informacijos puslapiai buvo, staiga nieko nepaaiškinus, išimti iš interneto. Tai, tai buvo žurnalistų e, skalbta informacija. E, Bet po to, kai e, įtakingos organizacijos padarė spaudimą, ta informacija sugražinta į e, internetą be jokių paaiškinimų. Daug, ne, nemažai priemonių eina būtent ta kryptimi. Kalbame apie, e, propagandą, apie tai, kad propaganda naudojama tinkluose, svetainėse, kurios yra sunkiai prieinamos plačiai visuomeniai. Kiek tai kainuoja? Manome, kad reikia atitinkamai priderinti teisinį nuostatų turinį, kad būtų galima priimti sparčius sprendimus ir kovoti su radikalizacija skatinančia propaganda bei kitų neteisėtų turinių. Kad tai būtų įmanoma, reikia grįžti prie teisinių klausimų, o ne daryti politinį spaudimą E, interneto platformų teikėjams taikyti e, cenzūrą, nes teisinis sprendimas ne tik išspręstų, e, leistų esmingai imtis tų, tų propagandos skleidžiančių svetainių, bet ir užtikrintų galimybę stebėti ir prireikus uždaryti svetainės nes e, stebė, stebėsena yra naudingesnė nei svetainės, informacijos svetainės uždarimas. Pavyzdžiui, e, Twitterio paskirų uždarimas nebūtinai buvo naudingas dalykas, tarkim, policijos tarnybų veiklai. E, asmenys, kurie susiduria su cenzūra, E, taip pat turėtų žinoti savo teisės, nes susidūrus su propaganda labiau ne bet kada reikia nepamiršti laisvių užtikrinimo, ypač žodžio laisvės. Būtent todėl mes gana kritiškai vertiname interneto forumą, kuris buvo minėtas, e, kur, kuriame e, taisyklės e, e, tai rengiamos neatsižvelgiant į bendrą teisinį e, klimatą. E, Taip pat norėčiau paminėti Prancūzijoje priimtą kovos terorizmą įstatymą 2014 lapkričio mėnesį. Ir laukiame dabar Europos direktyvos su terorizmu, e, dėl kurios bus balsuojama čia. Prancūzijoje. Ir e, už e, darbas šioje srityje patikėtas kelioms tarnyboms, kurios turi galimybę išimti iš interneto e, tam tikrą turinį. E, vidaus reikalų ministerija be atrankos renka informaciją apie interneto svetainių adresus. Tai gana opus klausimas. Nėra e, viešai skelbiamo tų svetainių sąrašo, kurios e, priga prie kurių yra blokuojama. E, Taip pat nėra e, publikuojamas, e, nėra pri, kreipiamas į teisėją, kad jis paskaltų apie savo sprendimą blokuoti turinį. Todėl bandymai blokuoti turinį yra visiškai nepritaikyti prie realybės, prie, prie propagandos. Beveik nebeliko atvirų svetainių e, skirt, skirtų atvirai propagandai. Žinome tik, tai, kad Prancūzijoje vidaus reikalų ministerija blokuoja apie 50 interneto svetainių. O tai yra juokingas skaičius, e, atsižvelgus į tai, ko, ko, kiek e, radikalaus teroristinio turinio svetainių yra prieinama internete. Blokuojant interneto svetainės e, iškyla rizika, kad bus padaryta klaidų, apie tai kalbėtų 2014-aisiais. Orange e, interneto platformos teikėjas, pavyzdžiui, yra apsirikęs ir, e, tarkim, vieną kažkurią tai dieną, visą pusdienį buvo neįmanoma e, patekti į Google ir Wikipedijos svetainės. Po to tas interneto teikė, paslaugos teikėjas atsiprašė. Cenzūrą taikome betodariškai, savavališkai ir E, reikia demokratiško atsako į tokią situaciją, e, bandant įveikti radikalizacijos riziką. Galiausiai sankcijos ir svetainės kelbenčios teroristinę propagandą. Žinau, kad šis klausimas jau buvo keltas čia. E, tokia priemonė atsirado Prancūzijos teisėje 2016 birželį ir, ir, ir kairioje ir, kairio, ir dešinėje Prancūzijos parlamente tuo abejojo. Ta priemonė gali būti taikoma e, ir galima pradėti piliečių stebėseną, prancūzijos piliečių stebėseną internete, juos šnipinėti. Netgi galima e, pasodinti kalėjimą asmenis, kuriuos visai nepateikus jokių įrodymų įta, galima įtarti radikalizaciją arba e, propagandos skleidimu. Yra tokių atvejų, tokių atvejų yra nuo 2016 birželio, tačiau ta priemonė e, pasitelkiama dėl to, kad nėra kitų priemonių, kurių galima būtų imtis. Juk nepaklausiu žmogaus, ar jūs teroristas. Uh, Ir todėl kartais yra, yra buvę nepagristų atvejų. Žmonės nukenčia tik dėl to, kad jie ieško informacijos. Prieš kelias dienas Prancūzijoje vyko teismo, e, buvo svarstomas atvejais, kuomet universitete e, Viena iš svetainių buvo patalpinta e, kreipimasis, kuris buvo priskirtas džihadistiniam ir kai kas nukentėjo. Kartais propaganda yra mm, iš tikrųjų propaganda, tačiau kartais imamasi priemonių visiškai neįvertinus tų priemonių ilgalaikio poveikio ir jų poveikio pagrindinėms teisėms. Kovos su terorizmu direktyva, dėl kurios balsuos, bus balsuojama, bus mm, priimta veikiausiai be ne, aš tai ne, ne, neparengus jos galima poveikio vertinimo. Tuo įbaigsiu. Mes pradėjome, ėmėmės iniciatyvos priešindamis e, cenzūros apraiškom ir kreipėmės į Europos žmogaus teisų teismą, tačiau procesas bus ilgas, kaip suprantame. Europos parlamentas balsavo dėl radikalizacijos ir mes Europos parlamentui siūlome e, dirbančioje srityje siekti bet kokią kainą, išlaikyti pusiausvyrą ir, e, ir vengti didesnių traukos veiksnių su, suteikimo teroristams. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas šioje diskusijos dalyje yra Aleksandras Ritsmanas. Jisai kalbės apie RAN tinklus. Labai svarbu turėti omenyje, kad kai yra pateikiamas turinys internete, reikia išsaugoti uh, Mm, minties laisvę, tačiau kita vertus reikėtų ir užtikrinti tinkamą priežiūrą. Ačiū pirmininkė, laba diena. Dėkuoju, kad jūs pakvietėte mane pasidalinti kai kuriamis mintimis apie mūsų kovos su radikaliz... informacijos apie radikalizaciją centro veiklą. Mes dirbame Europos demokratijos fondo kontekste ir mes esame įgalioti reikšti Europos e, nuomonę pažeidžiamosiose bendruomenėse ir siekiant laisvos ir saugios Europos. Mes tiesiog rengiame e, gairias e, mokytojams, mokytojai rengia tas gairias apie tai, kaip žmonės, e, jaunimą gražinti į pilietinę visuomenę po to, kai buvo užsienio kovotojais. Ir mes, žinoma, rengėme atitinkamus kontrapropagandos naratyvus. Prašau grįžti dar vieną skaitę atgal. Pirmiausia, norėčiau pristatyti REN tinklą. Tai yra tinklas E, žmonių, kurie dirba praktinėje srityje visoje Europoje. E, ir ta veikla yra nukreipta į žmonės, kurie buvo radikalizuoti ir dabar yra įtraukiami, gražinami į pilietinę visuomenę. Pilietinės visuomet atstovai, vietos struktūrų atstovai, įvairių suinteresuotų šalių atstovai, taip pat aukos formuotojai, ugdytojai dirba šiame tinkle. Mūsų darbo grupėse dirba ekspertai, praktikai, kurie keisėsi savo žiniomis, taip pat, e, taip pat atlieka kolegų peržiūras. Jūs skaidrėje matote, kad mūsų informacija yra pateikiama RAN tinkle Jūs matot, galite susipažinti su gerąją praktiką, kuri galėtų būti taikoma konkrečioje situacijoje. Taip pat galima pasimokyti vienos valstybės patirties tam tikroje situacijoje, perkeliant ją į kitą valstybę. Iš tikrųjų, tai sunkus darbas, tačiau mūsų tinklas daro šitą darbą ir tai yra labai svarbu. Minėtame kontekste mūsų skleidžiamo naratyvo sklaida yra labai svarbi visuomeniai radikalai labai intensyviai naudojasi naujosiomis technologijose, rekrutuoja užsienio kovotojus, ypač jaunus žmonės. Ir mes turime skleisti informaciją internetu ir kitomis priemonėmis apie alternatyvas ir prieš pastatyti savo informaciją tai propagandai. Darbo grupė tiesiog e, rengė šito skleidžiamo naratyvo turinį, taip pat įvertina sklaidos kelius ir ypatingą dėmesį skiria e, pilietiniai visuomeniai, kuri turi pasakyti, prieš pasakyti efektyves priemonės e, propagandai. Šitas atsakas, pirmiausia, reikia įvertinti, ar jisai E, pasiteisina. Pirmiausia, pagalvokime, kaip propaganda veikia. Mes gyvename informaciniuose burbuluose. Mes gauname informaciją iš viso pasaulio. Tačiau labai svarbu, kad e, propaganda pasinaudoja emocijomis ir gali pasinaudoti žmogaus uh, nuotaiką, kad nukreiptų jį tam tikrą kryptimį. Ir jam įdėgė, kad jų pasiūlytas variantas yra pats geriausias. Taigi mūsų atsakas bus veiksmingas, jeigu mes tiksliai parinksime auditoriją ir parinksime labai konkretų turinį. Pirmiausia, reikėtų nukreipti savo veiklą prieš ekstremalų turinį e, kuriuo susidomi žmonės ir e, užkirsti kelią, kad tas ekstremistų pasiūlytas e, veiklos modelis būtų parodytas kaip neteisingas kokiam asmeniui. Taigi e, interneto platformose jūs kalbate, tiesiog jūs esate užkalbinamas, paklausima, kaip jūs, jums sekasi ir taip toliau, įtraukiamas asmuo į pokalbį. Mes panašiai turime daryti taip pat. Kampanijos paremtos melu ir prieštaromis gali tiesiog priversti žmonės galvoti apie pokyčius. Todėl reikia žmonėms pasiūlyti kitą kryptį reikia tiesiog skaitmeninių įsikišimų. Reikalinga socialinių tinklų veikla. Tiesiog reikia identifikuoti asmenys, kuriems reikia skirti dėmesį ir įvertinti, ar tokio įsikišimo poveikis yra akivaizdus. Tiesiog tokios kontra naratyvo e, Mm, e, tokia veikla gali būti naudinga, jeigu į ją įsitrauks privatus asmenys, taip pat nevyriausybinės organizacijos, o aktyvistams reikia teikti paramą. Tai galėtų būti nevyriausybinės organizacijos ar trys asmenys, kurie dalinasi vienu uh, delniniu kompiuteriu. Uh, Labai svarbu mums užtikrinti mokymą, stiprinti administracinius gebėjimus, kurie leistų užsitikrinti finansavimą iš fondų, finansavimo, kurio negalima gauti tiesiogiai. Tai labai svarbu, kad šitie procesai būtų skaidrus, kad tinkamai būtų atrenkami projektų partneriai Reikia stiprinti pilietinės visuomenės dėmenį ir labai svarbu tinkamai atrinkti ir skatinti gerosios praktikos pavyzdžius vėliau. Interneto forumą paminėjo komisaras King pilietinės visuomenės formas taip pat galėtų padėti sukurti tokį aktyvistų tinklą, įtraukti piliečius, skleisti europinės vertybės, prieš pastatant jas ekstremistų propagandai. Labai svarbu siekiant atsispirti prieš šią kontrabandą naudotis ir taip vadinamą švelniają jėgą Labai svarbu pasirinkti tinkamus partnerius, kurie dirbs vietos struktūrose, pasiūlyti tinkamą mokymą ir finansuoti e, priemonės nukreiptas prieš islamo valstybės skleidžiamą propagandą. Tačiau vien, vien, viena propaganda gali būti labai radikali ir nukreipta prieš vieną politinę grupuotę, nukreipta į vieną politinę grupuotę, dešiniuosius radikalus, o kita gali būti nukreipta į kitus visuomenės sluoksnius. Mažoms nevyriausybinėms organizacijoms reikia užtikrinti lengvesnę prieigą prie finansavimo šaltinių, ypač toms organizacijoms, kurios turi tik 3-4 darbuotojus ir jos nesugeba tiesiog siekti finansavimų iš ES šaltinių. Taigi jiems reikia skirti tinkamą paramą. Dabar norėčiau suteikti galimybę parlamentarams pateikti klausimas, o prieš tai suteiksiu žodį šešinė pranešėjai Ana Gomes, kuri rengia rezoliuciją. Aš norėčiau paklausti jūsų kolego Gigon ir Ritzman. Ar jūs žinote, ką mūsų valstybės daro kad būtų vykdoma kova prieš e, e, propagandos naratyvą. Kas daroma siekiant įveikti priežastis? šitoje kovoje mes pralaimėsime, jeigu mes neįtrauksime aktyvistų vietose. Pirmiausia, musulmonų bendruomenėse mes turime rasti žmonių, Mes neįveiksime džihadistų be musulmonų pagalbos tose valstybėse ir taip pat reikėtų galvoti apie tuos, kurie e, užseima kairios parno nacistinę propagandą. Šitos propagandos yra, šitos programos yra nedidelės, vėluoja, jų yra nedaug, daug ir jos nežinia, ar skleidžia gerąją praktiką, bet galbūt netgi rodo blogos praktikos pavyzdžius. Žinoma, ne, neįmanoma nieko nuveikti, neįtraukiant vietos savivaldos, e, e, seninijų, mokyklų. Kiek Europos miestų, kuriuose gyvena didelės migrantų musulmonų bendruomenės, yra įsitraukę į tokius projektus. Aš manau, kad kyla ir kitas klausimas, kuris yra labai svarbus. Atskirties politika niekada nepasiteisino. E, taupimo politikos kai kuriuose valstybėse narėse paskatino atskirtį. Mes jaučiame tose valstybėse radikalizavimo apraiškas. Žinoma, galbūt yra ir kitų priežasčių, tačiau dabar, turint omenyje situaciją, kai vis daugėja migrantų atvykstančių į Europą, mes apgailestaujama, kad valstybės narės visiškai nesuka galvos dėl to, kaip, kiek priimti ir perkelti migrantų į ES. O tai reiškia, kad taip yra skatinamas e, tų užsienio kovotojų rekrutavimas. Ir pabėgėlių problema, be kita ko, reiškia, kad į nusikaltėlių rankas patenka vis daugiau žmonių. Be kita ko ir į teroristinių tinklų atstovų rankas. Visi e, pranešėjai galbūt turėtų įvertinti šitos problemos mastą ir pagalvoti apie e, sprendimus kokį sprendimą jūs įsivaizduojate, siūlote, kaip jūs vertinate šitos problemos mastą ir kaip jūs asmeniškai manote. Priežasis mes suprantame, tačiau e, tas pats pasakyta ir apie RAN tinklą. Tai yra veikla, kuriai galo nesimato Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie perspektyvą. Mes, parlamentarai, taip pat turėtume matyti tam tikrą ateities perspektyvą. Žinoma, šitos perspektyvos numatymas, mano manimu, turėtų atsispindėti jūsų atsakymuose. Agilar dabar. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau iš karto pateikti klausimą. Pirmasis skirtas poniai Smith. Jūs tarsi pateisinote, kad Google e, imasi saugumo priemonių, vertindamas e, programos e, mastą. Tačiau noriu paklausti, ar yra kažkokia tai pridinė vertė, jeigu būtų imtasi priemonių europinių mastų? Kadangi E, sakykime, mes savo diskusijose, kalbėdami apie internetą, e, mes užsimindavome apie vadinamosius milžinus ir be abejo čia numeris vienas yra Google. Taigi, ar galima būtų e, pritaikyti kažkokį tai instrumentą, kuris, naudojamas kibernete, arba kibernetinėme tinkle, ir visuomet buvo užsimenama, kad reikėtų galbūt šiuo atveju konsultuotis su, su Google. Tačiau aš norėjau paklausti, ką jūs matote, kokiu naujų galimybių jūs matote europinėje reakcijoje, jeigu, paaiškiai, kurie dalykai yra neįkandami nacionaliniam valstybėm, taip sakant, valstybėm narėm, ar europiniu mastu jau galėtume tikėtis kažkokios tai reakcijos, ar praktiškai tai, ką nors reikštų, jūsų supratimo, jeigu būtų kalbama apie tai, kad reikia perėti prie europinių priemonių, europinių veiksmų. Toliau, e, ponu Ritsman, mes kalbėjome apie, sakim taip, aukšto intensyvumo smurtą, kurstimą tokio smurto internete. E, na, vienas iš pavyzdžių e, - džihadizmas arba radikalizavimasis. Uh, E, taip, tai yra galbūt labai svarbu radikalizavimuisi, džihaidistiniam judėjimui, bet yra ir mažesnio lygmens smurto, jo daug internete. Pavyzdžiui, per įvairius neapykantos kurstimus ir panašiai. Kaip dėl tokio mažiau intensyvaus smurto kurstimo, pavyzdžiui, kad ir sąsąją su sporto renginiais ar panašiai, mes matome, kad vis daugiau tokių kurstimų internete pasitaiko e, vis daugiau e, sirgalių klubų, nekenčia vieni kitų, kovoja vieni su kitais, e, ragina imtis smurto. Arba, pavyzdžiui, mokyklos gaujos, kurios irgi viena kitą terrorizuoja ir kovoja tarpusavie. Vėlgi toks neintensyvus smurtas e, turi savo pagrindus, kadangi mes vis daugiau to matom internete. Taigi, e, ką jūsų analizė sako? apie šią situaciją. Kaip tas neintensyvus smurtas e, ir koks jo santykis, e, kaip jis siejasi su to, tikruoju intensyviu smurtu. E, ačiū. Aš pirmiausiai iš tikrųjų vertinu, kad įvairaus plauko, įvairaus lygio žaidėjai, taip sakant, tai vienyje savo pajėgas kovodami su smurto kurstimu. Tačiau vis dėlto, štai iš Google pasisakymų supratau, kad jūs, pavyzdžiui, e, ieškote tinklalapių, e, kurios keltų žinomas teroristinės organizacijos. Tačiau tada kyla klausimas, o iš kur jūs gaunate informaciją apie tos asmenys ir organizacijas. Antras dalykas, aš supratau, kad jūs blokuojate tokius puslapius, jeigu aš teisingai supratau. Jeigu taip yra, tai tada norėjau paklausti, kodėl blokuojate, bet neištrinate šitų tinklalapių. Kitas klausimas būtų, kad vėlgi šiame kontekste jūs minėjote savo politiką e, ir priemonės, kurį matės prieš tuos dalykus, kurie netinka jūsų politikos. Gal be terorizmo pateiktumėte keletą kitų pavyzdžių, kas dar patenka jūsų tą interneto priežiūros politiką. Pavyzdžiui, kaip dėl e, turinio, kuris yra aiškiai neteisėtas, e, ar jisai ištirinamas. Aš nesu šalininkė, kad reikėtų trinti kažką iš interneto, kurie galbūt yra nemalonus, bet, bet nebūtinai neteisėti. Nes taip, galbūt kartais kyla pagundų ištrinti kažką, tai bet tam reikalinga demokratinė diskusija. Vis dėlto visi tai pasakius, palieku klausimą jums, o dabar norėčiau paklausti pono Ritsman, kadangi aš supratau galgi, kad kovojant su smurto kurstimu ir užkendant kelią radikalizavimuisi, pirmiausiai būtina vėlgi išmokti, suprasti, ką reiškia e, pagarbiai bendrauti vieniam su kitais. Taigi vienas iš pagrindinių, viena iš ketinių vertybių būtų įsiklausyti į kitų žmonių mintis, netgi jeigu mums nepatinka tai, ką jie šneka. Ir tik tada pamėginti įsiaiškinti, iš ko jie semėsi savo minčių. Ir be abejo yra tam tikra sąsaja tarp to, ką darome mokyklose, e, ką galime padaryti vedomoje socialinėje žiniasklaidoje arba socialinėse tinkluose, kada norime rasti tinkamą pusiausvyrą. Ir paskutinis klausimas adresuotas poniai Šarme. Jūs paminėjote keletą pavyzdžių ir vėlgi aš gal, man gal tiesiog krito į akį, pavyzdžiui, pavyzdys su tinklalapio, kuris e, propaguoja terorizmą. Ar tikrai tokie dalykai vyksta ir ar nėra būdų kažkaip tai imtis tam tikrų sankcijų, nubausti. Panašu, kad e, kai kurie e, jaunuoliai e, kartais kaip ir yra priversti patikrinti, susipažinti apie tas tokiais smurtą kursnačiais tinklalapiais, tam, kad jie tiesiog žinotų, ką masto kiti žmonės. Taip pat labai svarbu, kad neapkaltinam terorizmų tų žmonių, kurie iš tikrųjų nėra teroristai. Uh, Na, ties to aš ir sustosiu ir paliksiu tolesnius klausimus ateičiai. Toliau, panas Šeprė. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir panė Sipil, norėčiau pasidžiaugti tuo kaip mes varstome šį sudėtingą klausimą ir ieškome pusiausviros tarp pagrindinių, tarp būtinybės uh, už apsaugoti pagrindinės laisvės ir būtinybės priešintis teroristams ir apsaugoti piliečius. Apgalėstauju, kad niekas nevinėjo, ar yra komisijos atstovų čia, ar yra kas nors iš komisijos. Mes varstam, e, buvo komisijos narys, Taip, iš tikrųjų buvo komisijos narys, bet išėjo. Aš užsirašysiu visas jūsų svarbės mintis ir perduosiu komisijos nariui. Neįmanoma tikėtis, kad komisijos narys bus renginė iki pat galo. Norėčiau Jums leidus aptarti keletą klausimų. Užduoti klausimų poniai Šarmi. Jei teisingai supratau, ji kritikuoja labiausiai tai, kad kai kurios priemonės, kurios dabar dėgiamos, e, e, pavyzdžiui, Prancūzijoje dėgiamos savavališkai. Ir aš turiu statistinių duomenų, e, kad nuo vasario iki rūpjūčio 2016 metais. E, 230 e, tūkstančių Twitterio paskirų buvo uždarytos. E, ar jūs tikrai nu, galvojate, kad buvo įmanoma tikėtis, kad būtų dar priimti teisėjų sprendimai tais klausimais? E, tas teiginys, kad net tai, kad pasižiūri, pas, pas, ieškai informacijos propagandinėse svetainėse, tai jau yra nusikaltimas plitimas. Pavyzdžiui, Belgijoje mums pavyko išaiškinti daug pedofilų, kurie ieškojo atitinkamo turinio informacijos tokiuose svetainėse. Bet nei vienas iš jų nebuvo nekaltas, daug jų buvo nuteisti. Ar jūs nemanote, kad tokia pat logika taikytina ir kovoje su terorizmu ir radikalizacija? Taip pat noriu pakomentuoti jūsų teiginį dėl terorizmo apologetų. Man atrodo, kad Jūs e, paminėjote vieną svarbiausių priemonių ir sakėte, kad tai yra savavališkai taikoma priemonė. Bet ta, kaip su terorizmo aukomis, jeigu mes e, patvirtinsime nuostatas, kurių e, pagrindų bus galima e, pasipriešinti veiks, veiksmams žmonių, kurie įvykdytų teroristinį aktą. Bet jeigu, bet Jūs sakote, kad ne, negalima e, atimti laisvės iš asmenų, kurie, kuriuos tik potencialiai galime, galima laikyti teroristais, e, kad, kad juos būtinai reikia. E, kad, kad kai, kai kada žmonės apkaltinami ne be pagrindų, bet mano žiniomis daug daugiau jų yra iš tikrųjų kalti, tarp jų nedaug yra tokių, kurie be pagrindo buvo apkaltinti ar sumti. Dėl pro, dėl, informa, dėl interneto platformų teikėjų vaidmens. Reiktų jiems tiesiog, reikėjo jiems priminti apie, apie tai, e, ka, kokią informaciją talpinama ir, ir jiems reikėjo daryti spaudimą, kad jie imtųsi veiksmų. Ir komisija, atrodo, kad dabar komisijai tenka parašyti tų e, informacijų, e, interneto platformų teikėjų, imtis to vieno ar kito veiksmo, e, kad ne, nepamiršti, kad kai kuris atvejs tai yra kesinimas iš žmonių į pagrindinės laisvės. Jūs baiminatės to interneto forumo. Sakėte, kad jūs, jūs jis gazdina. Aš tai to forumo nebijau. Aš manau, kad E, na, man nepatinka tai, kad e, interneto turinio teikiai, interneto platformų teikiai nesugeba susitarti tarpusavėje dėl kai kurių dalykų. Aš nesakau, kad reikia e, pritaikyti prievartinės, priimti prievartinės nuostatas, bet aš tikėčiausi, kad jie na, bus linkę bendradarbiauti, atsižvelgiant į tai, kad, kad, kad m, baudžiamojo turinio informacija yra talpinama jų svetainėse. Tai tiek ir tokie mano būtų pastebėjimai, pirmininkė, po tokios gana audringos išdangos ir pasisakymo dėl komisijos. Ar turiu ponia Vinberg? Aš taip pat norėčiau padėkoti už informaciją. Iš tikrųjų, gerai būtų viską patikrinti, kas yra pateikiama į interneto svetainės. 356 56 dienas metuose vertėtų galbūt kiekvieną puslapį stebėti ir tikrinti, tada jaustumėmės saugesni. Tačiau kaip E, pasiekti mečetes, kuriuose vyksta radikalizacijos procesai. Buvo sakoma, kad reikėtų siekti užmėgsti ryšius su imamais. Tačiau kaip elgtis su mečetėse vykstančiais, vykstančiais procesais? Iš tikrųjų situacija baugina. Švedijoje, pavyzdžiui, yra aisis kovotojų, kurie sugrįžę į Švediją ir tai yra didžiausia grėsmė, kadangi jų gal, galutinai deradikalizuoti neįmanoma. Todėl belieka vienintelis kelias numatyti atgrasančias bausmes prieš tuos, kurie gazdina, šantažuoja žmonės, todėl reikėtų piliečiams numatyti tokią galimybę apsiginti. Tiesiog reikėtų numatyti kokias nors atgrasančias priemonės, pavyzdžiui, atimant pilietybę ir taip pat mm, numatant baudžiamąją atsakomybę. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir legendams. Iš tikrųjų, diskusija labai svarbi. Norėčiau e, papildyti šios klausimus kai kuriais atsakymais. Kalbant apie socialinius tinklus, neišgirdau, pavyzdžiui, jūsų e, komentarų, kas būtų su sąskaitų klonavimu. Mano šalyje Rumunijoje tai yra gana dažnas dalykas dažnai apkaltinti žmonės tiesiog sako, ne, ne, tai ne mano sąskaita, jinai buvo klonuota. Ir dažnai tiesiog nekaltų žmonių vardu yra paleidžiamos įvairios e, kurstančios žinutės ar panašiai. Aš asmeniškai esu kažkada pateikusi skundą Google ir e, net nebuvo sureaguota. Aš skundžiausi dėl mano tinklalapyje patalpintų pornografinių žinučių ir jokios reakcijos nesulaukiu. Kai kada ir sakoma, kad e, tinklininkai iš tikrųjų pasamdo žmonės, um, e, tarpsime, teroristų tinklai pasamdo žmonės, kurie yra apsėsti, kurie yra nepatenkinti suklošti situaciją, kurie yra, dėl to lengvai yra deliskalizuojami, mes turime imtis kažkokių priemonių, kaip ištraukti juos iš tos būsenos. Ar turite konkrečių pasiūlymų, programų ir panašiai. Mano kolega kalbė apie švietimą. Aš galėčiau pasakyti, kad reiktų pradėti turbūt nuo vaikų darželio arba, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į žaislų parduotuvės, tengi krūvos įvairiausių ginklų, pistoletų ir panašiai. Toliau masinės žiniasklaidos priemonės arba kino menas. Vėlgi, ten tiek daug smurto. Vaikai, jaunuoliai tiesiog įtakojami jų ir pasirenka netinkamą kelią. Taigi, be socialinių problemų ir jų sprendimo, ar matote dar kokiu nors įžvalgų, kaip būtų galima priešintis labai profesionaliems verbavimo metodams. Žmonės labai išradingai E, kurstomi smurtui arba įtraukiami į vairius smurtinius tinklus. Ar turite konkrečių pasiūlymų? Ir pagaliau pabaigai, ponė Dartį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasisakyti, kad paremčiau pono Gerard Dupre komentarus, kurie tikrai labai tiksus ir aktualūs. Aš pasakysiu, ką aš manau. Uh, E, mane šokiravo nevyriausybinės organizacijos atstovės pasisakymas, nes rengiant šį pranešimą e, buvo iškilę panašių situacijų e, radikaliz... spaudimas daromas dėl radikalizacijos tikrai nėra cenzūra, tai yra atsakomybė. Ir Mm, tai ne populizmas ir demagogija, aš siūlau susitikti su, su, su aukomis, e, su, su radikalizacijos aukomis. Aš to, to, su tais su žmonėmis buvau susitikusi, tai tikrai labai sudėtinga patirtis. Ir jie yra tokie radikalus, kad jie nedelsdami e, imtųsi veiksmų. Ir daugeliu atveju jie e, radikalizuoti internete. Uh, ir negalime taip, taip e, lengvabūdiškai visko vertinti, komentuoju jūsų komentarus. E, dėl to, ką jūs pavadinamėte cenzūra, tai ne cenzūra, tai bandymai apginti mūsų jaunimą. Tai tą priminė ir Žeras Dupri. Ir dėl e, to, kad turėjo būti teisėjų sprendimai, o kaip su pedofilija, kaip su bandymais e, pasipriešinti, kad pedofilai nesimtų veiksmų. E, pagalvokime, kad metų metais pedofilai e, vykdė, darė saubygus dalykus ir mm, teisingai buvo nuspręsta taikyti būdžiamasias sankcijas už tokį elgesį. Ir apie tai, kad ko ne 250 tūkstančių Twitterio paskirų buvo uždaryta, aš nemanau, kad buvo padaryta klaida. Nebuvo jokių klaidų. Ir užba, to užbaigsiu, Google e, atstovė čia ir taip pat yra komisijos tarybos atstovai niekada nėra, kai jų reikia. E, kai, o kai ką nors sako, kai ką nors komentuoja, sako, kad mes dirbame. E, žmonės internete vienijasi šią temą e, ir reikalauja baudžiamosios atsakomybės iš interneto platformos teikėjų. Aš savo metu e, siūliau, kad jeigu tos institucijos, tos plat, interneto e, platformos neimtų veiksmų, juos patraukti, jas patraukti bažymoje atsakomybė kaip teroristų telkintojus. Pirmininkas, aš praš, labai trumpai, Birgit Sipelė. Trumpai aš sutinku su ponė Datik, kai jis sako, kad radikalizacija yra siubingas dalykas ir turime su tuo kovoti. Tačiau dabar, kai kalbame apie radikalizaciją, turime manyti teroristus ir viską, kas vyksta. Bet pats žodis gali būti vartojamas labai skirtingomis prasmėmis. Jeigu tik tai paminime radikalizaciją, konkrečiai nenurodydami, kad siejame ją su terorizmu, ilgainiui tas terminas gali būti panaudotas cenzūros pateisinimui ir kitiems dalykams. Todėl turime būti labai atsargus, kokį įspūdį sudarome. Mes pakvietėme šiandienos kalbėtojus kad ir, ir, ir taip pat ir nevisipinės organizacijos atstovę, kad jį pristatytų požiūrį iš pagrindinių teisų apsaugos perspektyvos. Pane, bet jį teisingai sakė, kad reikia atitinkamų priemonių, tačiau visada išliks ta pilkoji zona. Žinoma, mes visi esame demokratai, norime žodžio laisvės, na, bandau jūs apginti, bet noriu, kad atsakytumėte iš esminį klausimą, kur jūs brėžiate liniją. Tuo jums suteiksiu žodį, bet e, prašyčiau tam tikrą tvarką atsakinėti. Tikriausiai jūs, jūs ir anksčiau sulaukite to klausimo, kur nubrėžti ribą. Apgalėstauju, kad e, e, taip yra, bet nėra daug laiko. Tai jau prašyčiau tiesiogiai pabandyti atsakinėti į jums užduotus klausimus, o ne e, pereiti prie ne, apibendrinimų. Ne, ne, ne, nenorėčiau, kad čia pasigirstų Google reklama. Konkrečiai prašyčiau atsakyti dėl e, naudos Europos mastu. E, galbūt aš galima neteisingai suprasti. Jeigu teisingai suprasite, atsiųskite man elektroninį laišką. Mums galimybė dirbti su ES institucijomis yra labai naudinga, e, kurti tinklą valstybėse narėse. Mes savarankiškai savo ruoštų galime tik aptikti naujas grupės, teikti paramą joms draugės su parlamentu ir komisija. Komisija e, tikrai buvo naudinga, e, padėjo mums išsiaiškinti, ką mes galėtume mokyti, kokias tikslinės grupės. Ir e, plėsti savo veiklą, apriepti platesnę geografiją ir dirbti įvairiomis kalbomis. Dėl klausimo apie užsienio teroristus. Mes esame Amerikos įmonė ir nu, remiamės Junktinių valstijų valst, valstybės departamento patvirtintų teroristinių organizacijų sąrašų. E, klausimą, ar mes paskiras blokuojame ar ištriname, mes tas paskiras ištriname. Google mastu ne, ne, ne, ne atskirą puslapį visą informaciją, visą paskirą Google e, svetainėje. Taip tai, tai yra gana didelis e, esminis žingsnis. Mes suprantame kontekstą, mes suprantame susirūpinimą, mes, mes suprantame, kas vyksta ir mes norime būti kiek įmanoma naudingesni daug kalbėti apie ekstremizmą, terorizmą šiandien, bet mes, mūsų politika draudžia pornografiją, e, šiukšlinę informaciją, neapykantą kurstančias kalbas. Ir galiausiai e, viena naujas veiklos rytis, bet noriu jūs informuoti, kad mes ilgą laiką labai rimtai imamės kai kurių užduočių, kad mes tikrai labai rimtai kovojame su teroristinė medžiaga. Nuo 2008, nuo 2006 jau išiminėjame, triname medžiagą paskiras ir pastaraisiais metais bendradarbiavimas išaugo, bet noriu tikrai Jūs patikinti, kad mes jau ilgą laiką rimtai dirbame šioje srityje ir tikimės toliau dirbti draugė, nes ta grėsmė neišnyko ir artimiausioje ateityje ji neišnyks. Ir mes tikrai turime plėtoti savo atsaką. Ir noriu Jūs patikinti, kad mes esame pasiekę dirbti su Jumis. Ir mūsų atsakas, mūsų priemonės yra tokios pat, kaip, kaip ir to, tos, kurių įmasi valstybės. Ir jeigu turite kokį nors teisę papildomų klausimų, nedėlsant kreipkitės į mane. Taip, iš tikrųjų, manau, kad būtų naudinga palaikyti nuolatinius ryšius, nes situacija toliau mm, plėtojasi ir toliojasi. Todėl ačiū, kad noriu padėkoti, kad atėjote čia toliau. Stefan Deguan. Taip pat buvo užduota konkrečių klausimų dėl veiklos vietos lygmenių ir kaip koordinuojame veiksmus, kaip imamės problemų iš esmės kaip iki jų prisikasame. Interneto forumas buvo minėtas. Mes dalyvaujame interneto forume ir jo tikslas e, išimti turinį, minimalizuoti prieigą prie pavojingo turinio, apie tai kalbama tame forme. Dėl klausimo apie mastą. E, yra daugybė platformų, turinio įvairovė ir didžiulė, todėl, bandant, todėl bandymas įvertinti mastą būtų labai sudėtingas uždavinys. Mes skiriame prioritetą veiksmams, e, konkrečių, opera, e, konkrečių atvejų tyrimas patikimas valstybėms narėms, kurios atlieka praktinius veiksmus. E, e, Mes savo padalinyje turime galimybę e, skaityti e, skelbiamą pavojingą turinį įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, turkų, arabų, rusų. Praeisiais metais buvo didelis išpolis internete. Mes norėjome pasipriešinti tam turiniui, nes ten skelbtos informacijos, propagandinės informacijos tikslas šlovinti neseniai vykusius išpolius. E, praėjusį savaitgalį e, mes daug dėmesio skyrėme neseniai naujai pasirodžiai medžiagai, kur, kurioje grasinama Prancūzijai. E, vieniši kovotojai raginami imtis veiksmų, gaminti sprogmenis. Ir taip ten buvo užuominų informacijos prancūzakalbiai bendruomeniai. Mes e, nagrinėjame tokią informaciją, žiūrime, kas vyksta internete, e, stebime, kaip žmonės, kuria, kurie, kurie talpina tokią informaciją, kuria paskaitas, kaip jie juda internete ir sekame tokio pobūdžio informaciją. Ačiū, ponė Šarmiai, bet prašyčiau, kad nekalbėti ilgai. Prašyčiau atsakyti pono Depri ir ponios Dati klausimus, nes tai tikrai paprasti klausimai. E, kalbame apie nepaprastasias priemonės, kurios, kurių ėmėsi ke, net, net kelios valstybės narės, nes jos sureagavo į tai, kas vyko. Kalbėsiu trumpai. Apgalėstauju jau dėl to, kad turiu kartoti, kad mes esame prieš terorizmą, man tai atrodo akivaizdu, kaip ir visi kiti. Ir noriu priminti, kad labai svarbu ginti pagrindinės europiečių teisės dabartinėje situacijoje. Tai neturėtų būti suvokiama kaip, kaip kažkoks šokiruojantis dalykas arba kažkokia lengva būdiška užduotis. Mane šokiravo tai, ką ponė Daty pasakė, kad pagrindinių teisų gynimas yra tarsi nenaudingas dalykas. Prievolės, įsipareigojimai e, prisimti įvairiose srityse. E, e, yra pareigų pareigų prisėmė ir pagrindinių teisų gynėjai. Skaitmeninėje aplinkoje mūsų visų pareiga šioje kovoje yra pasipriešinti, kad būtų priimami e, nenaudingi įstatymai, kurie pasikesintų į mūsų teisės. Tai yra mūsų indėlis į bendrai vykstantį darbą. Aš nekalbu apie tai, kaip kovoti su radikalizacija. Tai nėra mano sritis ar mano darbas. Bet, bet kova su nereikalingais pavojingais įstatymais taip. E, e pedofilinė pornografija kaip, kaip pavyzdys patiktas. Tai įdomus pavyzdys. E, nes e, panašaus pobūdžio įstatymų kelias yra žinomas. E, primami įstatymai kovai su, su pedofilija, paskui tie įstatymai pritaikomi kitose srityse. Man atrodo, kad reikia e, e, atkreipti dėmesį į tikslinę auditoriją ir mastą. Auditorija kita, mastai kiti ir dėja pedofilinė pornografija. E, jos atveju abejonių dėl e, turinio teisėtumo nei, neiškyla, o, o ter, teroristinės propagandos atveju viskas yra kitaip. Čia gali būti daug abejonių dėl e, Twitterio paskirų užblokavimo. Savo ženginėme pasisakymę pažymėjau, kad mano nuomonė reikėjo te teisėjų sprendimo. Aš esu, kad reikėjo 230 tūkstančių teisėjų sprendimo, bet manau, kad padaryta daug klaidų. Manau, kad galime, galima ypač dar padirbėti e, paskirų e, dubliavimo srityje, jeigu 15 kartų e, pakartojamas patalpinas tas, tas, tas pats, ta, ta pati video medžiaga, tai aišku, tai, tai jau kažką reiškia. Jau minėjau, kad žurnalistas rašęs apie, džih, apie džihadizmą. Dži E, apie džihadą buvo, e, jo, jo paskira buvo netikėtai užblokuota. Porą žodžių apie, naivu, apie aukas ir tariamą mūsų naivumą. Mes kasdieną dirbame su ekspertais, terorizmo ir radikalizacijos ekspertais, bet taip pat dirbame ir su Prancūzijos terorizmo aukų asociacija, kuri pati buvo nu, prieš prieš įstatymą leidžianti e, blokuoti e, interneto turinį svetainėje. Terorizmo specialistai vis kars nuo karto mums primena apie tai, kad e, interneto svetainių blokavimas nieko neduoda, kad yra nenaudinga ir, ir kad tai nėra tinkamas būdas kovoti su radikalizacija. Ką mes manome apie ilgalaikis perspektyvas? RAN e, organizacijos atstovas kalbėjo apie tai, kad reikia imtis pamatinių priežasčių, vengti trumpalaikių, neteisingų e, atsakų. E, tai, kas yra internete, interneto informacija yra, yra terorizmo tik tai kelias, nužymėtas kelias, iš esmės viskas eina daug giliau, turime kalbėti apie visuomenę čia. No, Alexander Ritzman. Tikoju, jūs atsakykite į konkrečius klausimus. Pone Gomeš teiravosi apie šeimos vaidmenį. Ji šeima gali būti ir priežastimi, ir radikalizacijai, ir taip pat galimybė kovoti su ją. Taigi aš pritariu jūsų požiūriui, iš tikrųjų yra tinklų, kurie dirba kartu su mm, moterimis šeimos nariais, vyriausybių vaidmuo. Vyriausybės neturėtų būti įtrauktos į tos kleidžiamos žinios turinio formavimą. Jeigu mes e, e, kalbame su kuo nors apie internetinį turinį, tai ko gero nereikėtų pristatyti kaip e, vyriausybės įpareigotos asmuo. Problemos mastas iš tikrųjų man dėl to problemų nekyla. Problema, manyčiau, yra ta, kad šito augimo tempai yra labai dideli ir spartus, kadangi e, didėja smurto apraiškos ir kairėje pusėje dėl to, kad dešinioji tampa e, stipresnė, įtakingesnė. Salafistai, pavyzdžiui, teigia, kad e, musulmonai pradeda įsigalioti visuomenėje, o e, salafistai teigia, kad visuomenė juos išstumė ir todėl jie turi priešintis. Taigi radikalizacijos ratas yra pakankamai uždaras ir tai kelia mums e, abejonių, kadangi viena grupė stiprina, skatina kitos radikalizaciją prevenciją mokyklose, mokymo švietimo įstaigose, mokytojų e, rekomendacijos mokytojams, kai kada jos padeda, kai kada nes, tačiau reikia daugiau nuveikti bendrosios prevencijos sityje. Šioje diskusijoje buvo kalbėta apie tai, kad reikia užtikrinti ir uh, pakankamą saugumo lygį ir taip pat pagrindinės teisės. O tai reikia turėti omenyje, kai yra nagrinėjimas konkretus turinys. Pavyzdžiui, nagrinėjant įgals e, vaizdo medžiagos įrašus, pirmiausia reikia konstatuoti, kad šitas turinys yra ypatingai žalingas ir tik tai vienas procentas tų blogiausių iš blogiausių vaizdo medžiagų buvo pašalinta. Mes kalbame apie tas konkrečias baltas ir pilkas arba juodas zonas. Aš nekalbu dar apie pilkąją zoną. Dėkoju už puikų atsakymą, dėkoju visiems pranešėjams už jūsų labai geros kokybės pranešimus. Jūs e, atstovaujate e, interneto turinio žymėjimo e, padariniui, kiti kolegos, kurie dalyvavo šioje diskusijoje, tikrai pristatė labai įdomias mintis, atsakė į klausimus, kadangi mes dabar turime daug laiko, aš turėčiau paprašyti jūsų leisti užimti vietą kitiems pranešėjams. O kai mes e, susadinsime pranešėjus, iš karto juos pristatysiu. Datis e, Pranešime buvo kalbama ir apie tai, kaip kovoti su radikalizacija tai, teisėsaugos sistemoje ir kalėjimuose. Pirmasis svečias, kuris kalbės būtent šią temą, they'll, ch- they'll change the label, please. As the speakers are, are settled down. Kolegos pranešėjai užėmė vietas. Norėčiau pristatyti pirmąją kalbėtoją Joną Van Newkerk. Jis atstovauja Eurojustui. Ir iš jos būtų įdomu išgirsti kokią nacionalinę praktiką ir gerąją praktiką sukaupė Eurojustas, kovodamas su radikalizacija teisėsaugos sistemose ir teismuose. O kolegos, kurie išeina, prašome išeiti kuo tiliau. Okay Ar jūs galite pradėti? Pone Joana Van Newberg. Newkerk. Labą dieną, Dėkuoju, kad pakvietėte Eurojust dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje ir man labai malonu pasidalinti su jumis Eurojust sukauptą patirtimi. I think our guests are chatting, I'm sorry, and phones are going off, but uh, I think it's Mr. Dupre's phone. <laughs> Not usually this chaotic, so to our guests, but please uh, Please start again, I'm so sorry. Prašom pradėti dar kartą. Triukšmas neleido jums e, tinkamai pradėti pranešimą. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą dėkoju už pakvietimą Eurist vardu dalyvauti šioje diskusijoje ir aptarti teisės saugos vaidmenį e, kovojant su radikalizacija kalėjimuose ir kovojant su karių verbavimu. Parlamento rezoliuciją mes labai džiaugiamės, sveikiname ją. Joje pabrėžiama, kaip svarbu stiprinti teisės saugos sistemų bendradarbiavimą tarpusavyje ir bendradarbiavimą su Eurojust ir kaip svarbu keistis e, informaciją teisės saugos e, srityje, siekiant kovoti su radikalizacija. Taip pat norėtume padėkoti už paramą Eurojust, už jo sustiprinimą, sustiprinę finansavimą jam kitais metais 54 bylas valstybėse narėse teko spręsti susijusią su radikalizacija tai didžiulis e, tokių bylų padidėjimo procentas, o tai reiškia, kad mes susidurime su teisinėmis ir praktinėmis problemomis nacionalinėse valstybėse, o Eurojustas padeda joms paspartinti teisinio bendradarbiavimo procesus, atliekant važiuomosius tyrimus, e, užtikrinant teisės sistemų konflikto prevencija ir Eurojust e, just e, šią veiklą koordinuoja atinkamas koordinavimo centras. Taigi e, šitas posėdis yra labai svarbus ir laiku. Kalbant apie teisės informacijos mainus, reikėtų priminti, kad Eurojustas yra įgaliotas e, kaupti visą informaciją apie tyrimus e, prieš teroristus, taip pat informaciją apie sąsajas tarp teroristinių grupuočių, Visa ta informacija yra siunčiama Eurojustui ir mes stipriname šiuos informacinius mainus. 14 metais mes gavome tik tai 14 tokių informacinių žinių apie tyrimus šioje srityje, o pastaruoju metu tokios informacijos pranešimų jau gavome daugiau negu šimtą tose pranešimuose yra kalbama apie baudžiamosius tyrimus, taip pat apie nubaustus asmenys, apie baudas jiems 2015 metais lapkričio mėnesį taryba tiesiog įpareigojo Eurojust labiau pasidomėti baudžiamųjų e, nuostatų e, kriminalizavimo E, sistemą ir mes taip pat e, e, domimės, ar yra kokios nors programos, kuriomis yra kovojama prieš radikalizaciją ir siekiame dekriminalizuoti asmenys ir juos įtraukti į visuomenę. Taigi mes domimės, kiek asmenų yra nubausta ir matome, kad yra visokiausių alternatyvų šalia įkalinimo. Teismuose pastebima tendencija ne tik, tik tai taikyti vyktinas E, bausmes ar tiesiog atidant jų vykdymą tam tikram laikui, bet ir pasiūlant radikalizacijos programas nubaustam asmeniui. Teismas įvertina, koks programos tikslas ir jis e, įvertina, ar tiesiog bus uh, padaryta įtaka smurtiniui, smurtiniam elgesiui, bet įvertinamas ir mm, teisimo asmens e, religinis kontekstas, jo e, islamo suvokimas, jo mokymo aiškinimas mes domimės šią informaciją, bet e, o, Eurojust yra numatęs E, kontaktinius asmenis e, keistis informaciją apie terorizmą. Tai darome jau dešimt metų, mes domimės sudėtingomis bylomis susijusiamis su terorizmu valstybėse narėse ir taip pat keičiamės informaciją apie vykdomas operacijas, kaupiame gerosios praktikos e, pavyzdžius iš teismų Nuo 2013 metų mes atskirai domimės ir kitų klausimų. Tai yra deradikalizacijos galimybėmis e, teisėsaugos sistemuose. Deradikalizacijos programa yra sukurta pagal galiojančius teisės aktus. Ir kai kuriuose valstybėse valstybėse teismas negali vadovautis deradikalizacijos programa. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti mm, skirtumą tarp deradikalizacijos ir kitokio pobūdžio e, nukreipiančios veiklos. Kai kuriuose valstybėse nėra kai kurios valstybėse nėra kitos alternatyvos kaip įkalinimas už tokią baudžiamą veiką. Taigi m, mm, prokuroras arba teisėjas paskirdamas tam tikras derakalizacijos priemonės, jis turi tiesiog m, mm, šiek tiek nukrypti nuo valstybės teisės ir pagrysti tą savo sprendimą. Pirmiausia, mes turėtume turėti omenyje, kad žmonos e, mergaitės yra nukreipiamos į Siriją, kad galėtų tapti užsienio kovotojomis ir vienoje valstybėje jos yra teisiamos mm, baudžios laisvės atvimu kitose valstybėse yra galimybė pritaikyti kitas priemonės. Teismai turi priimti sprendimą remiantis ne tik tai nusikalstama veika, bet ir po, poveikiu arba grėsme tam tikrame kontekste rizika gali būti įvertinama kaip didelė, kaip vidutinė, kaip nežymi, įvertinant galimą riziką ir siekiant kuo geresnės sėkmės reikia bendradarbiauti žvalgybos tarnyboms, teismų institucijoms, taip pat teisėsaugos institucijoms. euro just suinteresuotas bendradarbiavimas yra e, e, suinteresuotas bendradarbiauti su kovos su terorizmu centru, su Europolu ir mes Eurojuste dabar galvojame apie tolesnius žingsnius, kad būtų galima sėkmingai bendradarbiauti su Europos kovos su terorizmu E, centru ir taip pat matome, kad Eurojust vaidmuo įgauna vis didesnę svarbą, turint omenyje e, jo vietą diskusijose vykstačiose taryboje. Iš tikrųjų, Jūs sakėte, kad tarp teisinių sistemų, tarp teismų sistemų valstybėse narėse yra didžiulių skirtumų, vertinant uh, tuos radikalizmo nusikaltimus. Dabar suteiksiu žodį kolegai Robert Övel, kuris vadovauja informacinio E, deradikalizacijos tinklui RAN Danijoje. Tai yra jaunų žmonių deradikalizacijos programa, tinklas. Sveikinu Jūs, džiaugiuosi, kad atvykote ir suteikiu Jums žodį pristatyti šią projektą. Um, sort of Kągi. Mes šiaip jau Paprastai daugiau dirbame gatvėse, dabar šiek tiek pasikeitė specifika, kai pradėjome 2007 metais. E, nacionalinės policijos biuras man patikėjo būtent imtis kovos su radikalizavimu ir labai greitai mes pradėjome pirmiausiai nuo to, kad reikia įvertinti, kas yra radikalizacija ir kokią riziką tai kelia kriminalinėje sistemoje. Tai yra, mes mėginame apžvelgti visus turimus teisės aktus, galimybės keisti informaciją, ypatingai daugelio agentūrų, apžinybinėme kontekste ir e, inkorporuoti tai į jau egzistuojančią kovos su nusikalstimu ir sukaltimu prevencijos sistemą. Nieko naujo išradinėti nereikėjo. Taigi pateiksiu pavyzdį apie mastus. Gal galim perjungti kitą skaidrę, apie ką kalbame. Taigi, matote, kad mūsų politinė apygarda apima 550 gyventojų, Orhus e, savivaldybė gyvena 530 tūkstančių, tai yra stambiausia savivaldybė tame regione. Ir Orhusas yra antras didžiausias Danijos miestas. E, kita skaidrė. Taigi, patirtis rėmėsi maždaug 400 pranešimų gautų per pastaruosius ketvirtą metų. E, šiaip jau jų yra daugiau, jeigu apimtumėm didesnį laikotarpį. Taigi, pirmiausiai buvo kalbam apie islamistinį ir dešinį radikalizmą dešnysis radikalizmas dabar yra tarsi tokia truputėlė prisnucija e, būsena. <clears throat> Dauguma bylų buvo e, tvarkom pirmiausiai e, būtent per tam tikras konsultavimo tarnybas, tai yra naudojantis egzistuojančiamis socialinių paslaugų sistemomis bei policijos sistema kaip pagrindinė priemonė atliekant ankstyvąją prevenciją. 28 asmenys buvo priskirti tam tikroms mentoriniams programams, Be kita ko, e, jos dalyvavo Erasmus e, fondų konkurse 2009 metais ir dabar, tiesą sakant, jau yra įprastinė praktika. O dabar devyni asmenys yra būtent tokiuose programuose e, Sirijos savanorių situacija. 36 žmonės nuo 2012 metų iki dabartinio laikotarpio išvyko į Siriją, 8 atrodo yra žuvę, kiek mes galim, 18 grįžo, dešimt e, tebėra Sirijoje arba Irake, bent jau taip manoma. E, tai yra Danijos piliečiai, kurių etninė e, kilmė yra įvairi. Tai yra Somalio, Turkijos, Palestinos ir kitų šalių piliečiai. Arba keturi atsivertę islamą. Na, daugiausiai mums iškyla nauji iššūkiai, būtent tai, kad ISIS traukėsi ir dabar vis daugiau žmonių E, pavyzdžiui, praeitą kartą 12 žmonių, praeitą mėnesį 12 žmonių tebe buvo Sirijoje ir buvo gauta pranešimų, kad jie žuvo. Um, tačiau šiaip jau tokie pranešimai be abejo e, kartais e, reikalauja ir tam tikrų socialinių tarnybų indėlio, teikiant konsultacijas ir panašiai. Ir taip pat uh, Be abejo, reikia atsižvelgti ir radikalizavimus galimybės. Toliau, taigi Arhuso modelis, e, sakyčiau, remiasi tokiu prevenciniu trikampiu, kur dauguma e, tikslinės grupės yra, e, sakykime taip, gali, gali sudoroti savarankiškai, nedidelė dalis reikalauja tam tikros pagalbos ir tik tai mažiausiai daliai tenka jau tikrai griežtos intervencijos. Mes kalbant apie pasipriešinimą radikalizavimui, mokyklose, švietimo institucijose, mes ėmės priemonių, pirmiausiai dirbdami su dabinamis, pirmos linijos darbuotojais, jie turi suprasti, kas yra radikalizacija, e, kaip su ją kovoti, tam teikiamos konsultacijos ir panašiai. Na ir kaip jau sakiau, mes vis dar siekiame to tikslo, kad panaudotume, išnaudotume turimas galimybės, esamą struktūrą. Uh, Taigi buvo rengiami įvairūs renginiai, seminarai ir panašiai. Dabar dirbama su bendruomenėmis. Toliau. Daugiausiai, kaip sakiau, naudojame socialinėmis tarnybomis, tačiau be abejo e, kažkiek tai mes e, rėmės taip pat ir Amsterdam projekto patirtimi. E, Tai yra speciali informacinė tarnyba gauna informaciją, paskirsto tą informaciją e, vadinamiesiams mentoriams arba konsultantams, šeimos nariams, e, socialiniams grupėms. E, ir tokiu būdu mėginame suburti tam tikrą ratą socialinių paslaugų, kurios būtų adresuotus tiem žmonėm. Na ir galų gale mes turime tą, kaip jau sakiau, euro ribą, tai yra tas Sirijos kontingentas ir exit profilis. E, šiuo atveju mes vėlgi dirbame pagal principą, kad kuo, sakykim, taip švelnesnis tas mūsų taikinys, kitaip sakant, kuo mažiau jie radikalizuoti, mes visur bandome pasverti riziką tuo labiau mes paprasčiausiai dirbame prie atkalbėjimo, tačiau e, su tais užkėtėjusiais radikalais, nes be abejo mes tokių pat priemonių, kaip ir kovodami su organizuotų nusikalstamumu. Kitaip sakant, juos iš tikrųjų reikia išplėšti iš tos įprastinės aplinkos, kadangi jų protas jau, taip sakant, yra sunkiai užkrėstas. Ir be abejo, mes turime įvairiausių šornio bendravimo tinklų su nacionalinė kažtai linija Kopenhagoje, e, sekame internetinį radikalizavimąsi, radikalizavimas šeimose mes palaikome tam tikras e, kovos su internetinio legalizavimo e, procesais priemonės, esame šitą nuveikę, tačiau šitie dalykai kol kas e, taip visų pirma vyksta santykiuose tarp žmonių ir mes manome, kad na, internetinės platformos tai yra tik tai priemonės, tik instrumentai, tai nėra dažniausiai priežastis savaime. Taip kad mes daug dirbame su šeimomis, mes, pavyzdžiui, e, fiksavome keletą atvejų, kada pati šeima žmogų užaugino mm, žahedinų, radikalizavo šeimoje, taigi mes tengiamės iš tikrųjų um, pastilti įvairias kitas institucijas, pavyzdžiui, Arkos universitetą, um, e, savivaldybės tarnybas ir panašiai. Mes priklausome RAN tinklui, taip pat e, stiprių miestų tinklui ir su visais jais bendradarbiaujame siekdami savo tikslų. Kalbant apie praktinę e, darbo gatvėse, taip sakant, aspektą. E, visų pirma, mes atliekame tam tikrą mm, atranką, lankomės vietose, surinkame informaciją iš visų žmonių, kurie vienai par kitaip yra gavę tam tikrus apmokymus. E, tai yra šeimų tinklas, nevyriausybinės organizacijos, jaunimo organizacijos ir panašiai. Na, vėlgi šeimo šiuo atveju yra labai svarbus veiksnys, kadangi e, siekdami sumažinti tas žmonių srautus, kurie vyksta į Sirijos konflikto vietą, mes pradėjome dialogą su e, vietinės Lafitų bažnyčia, e, mečete. Ir tuo pačiu mes traukėme šeimų tinklą. Būtent tų šeimų, iš kurių kažkas tai yra išvykę į Siriją. Ir mes paraginome e, tuos e, asmenys, iš kurių šeimų kažkas tai pabėgo į Siriją, e, kad jie patys eitų į mečetę ir spaustų savo šventikus, taip sakant, kad būtų kažkas tai daroma. Vėlgi mes šiuo atveju nespaudėme per daug iš savo pusės, sakėme, kad mes tai norime pagelbėti tiem žmonėm. Taigi šeimos vaidmuo iš tikrųjų labai svarbus na, informacinės tarnybos kartais gali iš tikrųjų prisidėti, e, atrenkant, e, rengiant tas apsilankimus vietose. Taip pat organizuojame, kaip sakiau, tas konsultacinės paslaugas, mentoriaus paslaugas, socialinės paslaugas. Ir prireikus kai kuriais atvejais taip pat traukiame psichiatrus ar kitus specialistus vietinis centras, vadinamasis e, PTSD ir e, transkultūrinė psichiatrija, kad ir kaip tai pavadintume, bet e, šiaip ar taip jie specializuojasi tokioje veikloje. Na, ir mūsų patirtis per dešimt metų tokio darbo yra ta, kad intervencija turi būti vėlgi, sakykime taip, kompleksiška, negali vien tik tai policija ar kažkokios socialinės tarnybos visko įspręsti. E, taryba, policija tai yra, pavyzdžiui, gali įvertinti žmogaus pavojingumo laipsnį, radikalizavimas laipsnį, e, socialinės tarnybos e, padeda tiem žmonėms vėl reintegruotis į visuomenę, atsisakyti tų radikalių idėjų. Taip pat mechanizmas turi būti labai lankstus, mes turime būti pasirengę tiek dirbti su žmonėmis, kuriems kyla radikalizmo pavojus, tiek žmonėms, kurie jau radikalizuoti, ir galų galę netgi su ekstremistais, kurie kelia pavojų aplinkai. Ir taip pat su tais asmenimis, kurie yra nuteisti už terorizmą. E, viskas daroma savanoriškų pagrindų. Nekeliama, pažiūrėjau, kažkokios tai sąlygos liktiniam palaidimui, kad jie turi būtinai dalyvauti šitose programose ar panašiai. Na ir mes save vertiname kaip, arba sakykime taip, čia kaip mes matome e, savo vietą visame tame mechanizme. Tai yra e, viena vertus yra žvalgybos tarnybos, e, tam tikra stebėsena, toliau yra prevencinis darbas kur būtent ir dalyvauja policija, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Na, iš tikrųjų, e, kartais e, mus kritikuoja, kad mes esame tarsi alternatyva kažkokia tai bausmė ir panašiai, tačiau mes patys taip nemanome. Mes manome, kad vis tik tai padeda e, kovoti su smurtu ir radikalizavimuose. Kągi labai ačiū. E, daugelis turbūt yra girdėję apie šį projektą ir dabar mes žinome apie dar daugiau. Ačiū už tą pranešimą ir noriu padėkoti parlamentarams, kurie išbuvo iki pat šio vėlyvo meto, kadangi iš tikrųjų pranešimų kokybė e, yra labai aukšta, tiek ankstesnių pranešimų, tiek dabar. Taigi dėkoju visiems už kantrybę, kad pasiliekate, kad klausotės. Ir e, ponas Dakarkov e, pamėgins dabar m, mm, apibendrinti, tačiau prieš tai mes dar turime išklausyti paskutinį likusį pranešimą ir tai bus Robertas Orel, vėlgi Šran dar vienas e, tinklo e, vadovaujančių asmenų. Ir bus kalbama būtent apie tai, kaip e, vėlgi žmonės gražinti iš radikalizuotų nuostatų į tokią būsiną, kad jie gali toliau integruotis į civilizuotą visuomenę. Uh, to... Ačiū už kvietimą dalyvauti šiandienos renginėje. Tikrai malonu e, čia būti. Aš praktiškai padedu žmonėms e, atsiriboti nuo smurtinio e, e, radikalizmo. Mūsų tinklas egzistuoja jau 30 metų, mes padėme žmonėms atitolti nuo, nuo nacistinių ir, ir ekstremistinių grupuočių. Dirbu RAN organizacijos atsitraukimo pagalbos grupėje. Mes padedame tiems, kurie nori e, pradėti tokią atsitraukimo, atsiribojimo nuo ekstremizmo paramos veiklą. Tai kalbame apie žmonės, kurie yra pasirengę dirbti su e, smurtinė ekstremalė ideologija propaguojančiais asmenimis. Prist, pristatysiu mm, iššūkius, kur, kur, kuriuos bandome spręsti. Pastaruosius kelis metus Europoje kai kuriuose šalise rengiame susitikimus, e, kviečiame visų ES valstybių atstovus, klausėmės jų rekomendacijų, klausėmės apie tai, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kad išsiaiškintume, kokie svarbiausi aspektai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį dirbant šį darbą. Svarbiausia užduotis šiandien yra ne tik dirbti praktiškai nedidelėje nevyriausybinėje organizacijoje, vietoje, bet susijęti tą veiklą e, su visuomenės lygmeniu, nes būtent ten e, vyksta svarbiausia veikla. Ar visuomenė suinteresuot kad, kad žmonės, kurie yra ekstremistų grupėse, atsiribotų nuo jų. Susidarėme su dešiniųjų ir kairiųjų smurtinio ekstremizmo atstovais ir darbas šioje srityje yra tik, tikras iššūkis. Buvo, anksčiau buvo minėtos tendencijos. Kalbėta buvo apie tai, kad tikėtina, jog daug žmonių kovojančių Irake ir Sirijoje grįž čia. Ir, ir, ir mes kalbame apie tai, kok, ar egzistuoja motyvai keisti, keisti tuos žmonės ar ne. Kiekybiškai mums reikia daugiau žmonių, kurie būtų pasirengę dirbti, palaikyti kontaktą su asmenimis iš tokių grupių. Tačiau egzistuoja labai aukšti reikalavimai darbo kokybė, nes jei nežinai, kuo užsimi, ką darai, tavo darbas gali būti labai pražutingas. E, taip pat turime labiau akcentuoti rezultatus. Todėl tai raginčiau e, akademinio pasaulio atstovus labiau pasidomėti tokiais programomis. Taigi tokio su tokiais iššūkiais susidurėme pastaraisiais pastaruosius du metus. T Pristatysiu svarbiausius principus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus, padedant žmonėms atsiriboti nuo ekstremistinės ideologijos. Ta, čia apibendrintos visų Europoje šioje srityje tai dirbančių žmonių nuomonės. Nors yra, egzistuoja skirtingos ideologijos, tačiau tas maršrutas, kelias yra panašus, patekimo į, kel, į grupę kelias taip pat. Mm, kokia parama žmogui reikalinga, kuris nori išeiti iš ekstremo, ekstremistinės grupės. Žmonės, kurie e, konfliktuoja su visuomenė, kurie nepasitikė visuomenė, nepasitikė vyriausybė, valdžia, e, e, linksta į tokias grupės, todėl e, reikia sugalvoti, kaip jiems pasiūlyti pagalbą. Kitas svarbus aspektas - tai proceso nusavybė. Tai būtina, kad, žmonės, kad tas procesas būtų veiksmingas. Mes tuos žmonės vadiname klientais. Klientas turi jausti, kad jis valdo procesą. Todėl negali e, žmogų Mm, perleisti per kažkokį mechanizmą ir įsivaizduoti, kad viskas gerai, bus gerai. Reikia žmogų motivuoti, kad jis norėtų pokyčių, kad jis žengtų visus reikalingus žingsnius ir aktyviai dalyvautų procese. Svarbiausi elementai - pasitikėjimas. Tikriausiai tai nestebina tų, kurie žino, kas yra psichoterapija, kurie yra socialiniai darbuotojai, Svarbiausias tikslas pakeisti e, perspektyvą. Mano kolega Aleksandras kalbėjo apie pasitikį, apie prestižą, patikimumą. Jeigu nori, kad tavimi kažkas pasitikėtų, turi tam žmogui atrodyti patikimas. Taip pat darbas turi būti paremtas aiškia analizė, su kokia situacija susidurėme, ko, ko, at, su kokiu atveju turite reikalų. Skirtingi atvejai bus jaunas žmogus ir, ir visiškai jaunas žmogus ir gerokai vyresnis žmogus. Reikia labai įsigilinti konkrečią situaciją šiame procese. Galioja griežti reikalavimai išlaikyti konfidencialumą. Smurtinio ekstremizmo aplinka yra paranoiška. Uh, E, toje aplinkoje esantis asmenys nepasitikė kitais. Jie žinoma nepasitikės ir tais, kurie nori jiems padėti išeiti iš tos aplinkos. Todėl konfidencialumo užtikrinimas yra labai svarbus dalykas, negalima nutekinti informacijos apie programą, negalima tų žmonių atiduoti žiniasklaidos rankas, jeigu jie to patys nenori E, tie reikalavimai yra labai griežti, nes tuo pat metu tai siunčia žinia kitiems apie mūsų organizacijos darbą, jeigu kažkaip pasklinda informacija apie tos išėjimo paramos grupės darbą. Saugi aplinka. Jeigu pavyksta kažką pakeisti, žmonės iš e- e- ekstremistinio iš smurtinės ekstre, ekstremistinės aplinkos sugrįžę į, į norma, normalios visuomenės gyvenimą e, įveikė didžiulę kelionę. Taip pat e, reikia laiko, kad žmonės išbandytų savo požiūrius, idėjas. Taip pat koko, kokie žmonės tampa exit E, padalinio darbuotojais. Tai, tai būna dažnai pagal profesiją psichologai, psichoterapeutai arba patys taip vadinami buvę ekstremistai, kurie e, išėjo iš to pasaulio ir dabar gali padėti kitiems tą patį padaryti. Buvę ekstremistai yra geri darbuotojai, tačiau jiems reikia profesionalų pagalbos ir paramos, kad jie tinkamai atliktų tą darbą. Grįžtu prie ankstesnės diskusijos, ankstesnėje sesijoje. Kokius dalykus akcentuojame exit e, paramos grupėje? Ar aš susidėsiu ką nors, E, svartysiu ideologinius klausimus, bandysiu įrodinėti tam žmogui, kad jis neteisus. Paprastai darbas vyksta ne taip ir tokiu būdu nepasieksime pageidaujamų pokyčių. Aplinkoje, apie kurią kalbame, esi užprogramuotas ir esi pratęs e, tinkamai reaguoti į kritiką, pasitelkdamas e, priemonės iš to arsenalo, kuris tau yra įduotas. Todėl reikia suvokti, su kokiu asmeniu uh, kalbate, kas tas žmogus yra, akcentuoti pozityvius to, to, to žmogus asmenybės bruožus. Draugai, šeima, bendruomenė. Visus juos reikia būtinai įtraukti. Jau buvo kalbėta apie šeimos narių paramą, ji yra gyvybiškai svarbi. Uh, jei nenorime, kad ir šeimos nariai mm, būtų radikalizuoti. O um, kalbant apie visuomenę, grįžtų prie vieno svarbiausių aspektų. Tai yra, kokios visuomenės mes norime ir, ir kaip, ar mes norime įsileisti žmonės iš tokių grupių ir kaip mes juos įsileidžiame atgal į visuomenę. 20 sekundžių dar norėčiau pakalbėti Europos Sąjungos 2009 e, Stoholmo programoje nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos yra e, labai svarbios exit grupės veikloje, nes tai yra nevalstybiniai veikėjai ir būtent jie gali greičiau įgyti pasitikėjimą ir užmėgsti geresnį ryšį su žmonėmis iš tokios aplinkos. Tačiau nevisybinės organizacijos ir pilietinė visuomenė atskirai to negali nuveikti. Reikia, kad ir valstybės narės, valstybė bendradarbiautų su pilietinė visuomenė. Mums reikia jų savo pusėje. Taip pat ir dėl finansavimo, bendradarbiavimo, galimybės užmėgsti e, kontaktą su įvairių institucijų atstovais. Ar bus klausimų? Ačiū visiems kalbėtojams. Eurojust. Norėčiau paklausti Eurojusto atstovės. Norėčiau pasiteirauti apie darbą kalėjimuose siekiant kovoti su radikalizacija. Ar buvo pasistengta, pavyzdžiui, išsiaiškinti su imamais E, tiesiog su jais e, e, pasikalbėti apie tai, su jais, kurie turi europinio gyvenimo patirties, kad jie tiesiog užmėgstų kontaktus su, su esančiais e, kalėjime. Ar, pavyzdžiui, pagalvojate apie iš Saudo Arabijos kviečiamus imamus, kad jie pasikalbėtų su ta visuomenę, kuri yra linkusi radikalizuotis. Kiek miestų Europoje įgyvendino jūsų minėtą programą ir kiek miestų finansuoja, finansuoja tokias programas kadangi taupimo laikais, ko gero, tai labai sudinga. Ponas Becker. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai toliau. Tiesiog norėjau paklausti ponios Newkirk apie policijos ir slaptųjų tarnybų bendradarbiavimo galimybės Žinau, kad jūs nepasakysite, kuri valstybė narė nedalyvauja e, šiame bendradarbiavime. Tačiau aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galėtumėte padaryti, kad šis bendradarbiavimas, kuris yra esminis, būtinas sėkmiai, kad jis tą bendradarbiavimą sustiprėtų. Van Newkerk, aš norėčiau taip pat jūsų paklausti. iš esmės jūs gaunate daugiausiai klausimų, nes Eurojust yra labai svarbi institucija. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūs kovojate su užsienio kovotojais, turėdami omenyje skirtingas nacionalinės teismų sistemas. Tačiau kita vertus mes čia susidarime su tarptautiniais klausimais kadangi įvairiose valstybėse yra pakankamai daug radikalizuotų asmenų, netgi ir gydytojų yra labai optimistiškai nusiteikusių, kurie nori nuvykti į Alepą ir teikti medicinę pagalbą. Ar jūs galite pasakyti, kokia turėtų būti valstybės teisminės uh, teisėjai saugos sistemos kryptis. Ar galite valstybėms norėms mm, suteikti kokių nors gerosios praktikos pavyzdžių, sprendžiant tokius tarptautinius klausimus. Gydytojai idealistai dirbt, dirbantys Alepe yra viena visuomenės grupė, o kiti tiesiog tuo metu ramiai miega savo miestuose ir jie yra visiškai iš pasalų nužudomi. Tiesiog e, mes turėtume, ko gero, pagalvoti apie tuos dalykus ir paieškoti konkretesnio atsakymo. Um, uh, Start, uh... Pradėsiu nuo pirmojo klausimo dėl kalėjimų. Iš tikrųjų, Eurojuste mes galvojame apie tai, kaip dirbti kalėjimuose ir žinome, kad kai kuriuose valstybėse į šitą darbą įtraukti įmamai, tačiau dabar neturiu konkrečios informacijos, kurią galėčiau pasidalinti, negaliu pasakyti, kokiuose valstybėse konkrečiai kas daroma, tačiau užgrįžusi galiu pasteirauti ir e, atsakyti jums e, išsameu. Mes girdėjome, kad imamų įtraukimas siekiant dera, deradikalizuoti e, kalėjimų nuose esančių žmonės yra tikrai veiksmingas. Labai svarbu paminėti, kad Eurojustas neturi teisės kalbėti apie tai, kaip gerai ar blogai konkreti veikla atliekama valstybėse narėse. Mūsų uždavinys užtikrinti informacinius mainus, atlikti rizikos vertinimą ir bendradarbiavimas visoms suinteresuotam šalims yra tiesiog svarbiausia mūsų veiklos ir kovos prielaida. Taigi mūsų kova yra įvairialypė, mes turime dirbti kartu su partneriais ir Eurojustas siekia tai daryti ir visada pabrėžti. Pirmininko klausimas. Iš tikrųjų, Klausimas sudėtingas, daugelypis ir atsakymas taip pat nepaprastas. Euroistas negali parengti kokiu nors gairių e, e, ir rekomenduoti e, bausmes. Kiekviena byla yra specifinė ir ją reikia nagrinėti tinkamai. Mes tiesiog tuo tais atvejais, kai reikalinga mūsų pagalba, kad būtų užtikrintas teisminis bendradarbiavimas, mes tiesiog teikiame tokią pagalbą, kaip pavyzdžiui yra išduodamas valstybė narė arešto orderis, mes padedame tiesiog paspartinti procesus, kad per kelias dienas būtų suorganizuotos kratos poėmiai ir Eurojustas gali koordinuoti tokius poėmio veiksmus e, ir gali padėti pasiekti e, pažangos. Buvo tokių atvejų, kai be Eurojos paramos nebūtų buvę pasiektas, buvęs pasiektas rezultatas. Tiesiog nacionalinių uh, prokurorų uh, tarpininkų tinklas yra labai reikalingas. Labai reikalingas kovoti su nusikalstama veika ir toks tinklas padeda keistis tyrėjams, prokuratūroms, turima informacija, keistis argumentais, aptarti problemas tokiuose bylose, kadangi kartais uh, situacija sudėtinga ir uh, pavyzdžiui, teroristinė organizacija yra užmetusi verbavimo tinklus ir mes turime padėti valstybėms narėms, kad jos galėtų pasimokyti viena iš kitos. Ana Gomeš paklausė dar vieno trumpo klausimo, kolegai Nilsen jisai buvo adresuotas. Danijos vyriausybė tiesiog vadovaujasi savo nacionaliniu modeliu ir siekia jį įdėkti policinėse struktūrose, e, savivaldybėse ir tiesiog įvertina konkrečios savivaldybės poreikius. Tai tampa nacionaliniu modeliu socialinių e, reikalų ministerija ir žvalgybos uh, struktūros kuria šitą modelį, jis tampa nacionaliniu modeliu palaipsniui. Finansavimas. Mūsų Danijos kontekste šitas modelis yra nebrangus. 800 tūkstančių eurų, jo vertė galbūt milijonas eurų. Ir galvojant apie e, labai išsames socialinės e, paslaugas Danijoje, tai šitas įsikišimas iš tikrai yra nedaug kainuojantis. Dabar laiko tikrai nedaug belieka. Nenorėčiau nei vien nesureaguoti į ne vieno parlamentaro E, esančio dar čia pastabas, norėčiau padėkoti kolegoj Nilsen už tai, kad jisai pristatė savo e, pasiūlymus, kaip spręsti šitą sudėtingą radikalizacijos problemą. Kadangi mes kalbame apie ES e, saugumo sąjungą, buvo labai svarbu išklausyti jūsų nuomonės čia parlamente ir iš tikrųjų labai svarbu, kuriant e, saugumo sąjungą, labai svarbu pasikeisti nuomonėmis. Dėkuoju, kad atvykote ir dabar suteikiu žodį galutinėms pastaboms, bendrams pastabom, pastaboms. Taigi, kalbėkite iš savo vietos, mes taip sutaupysime laiko. Nieko tokio. Taigi, ačiū pirmininkė. O gal norite ateiti į podiumą? Gerai bus ir iš čia. Tai tada prašau. Aš tikrai kalbėsiu trumpai, nes jau vėloka. Noriu tiesiog pakomentuoti pirmiausiai. E, ta, kad jūs, jūsų komitetas, kurie šią temą įtraukė, o taip pat ir tie puikus pranešėjai, noriu jums visiems padėkoti. E, diskusija buvo labai įdomi. Jūs atrinkote iš tikrųjų labai tinkamas temas. Sakyčiau, kad šiuo atveju kalbame ne tik tai apie e, kalėjimų sistemą, bet taip pat ir apie reabilitavimo problemą, kuri yra daug platesnė. Ir tiesąkant, mes žinome, kad pasigirdau dabar gerų naujienų, kad kalifatas fiziškai kaip ir žlugo. Be abejo, bus dar pasipriešinimo, bus e, dar mėginimų toliau e, įkvėpti pavienius teroristus ir galbūt juos taip pat e, instruktuoti. E, nesenas pavyzdys Etkašin e, Prancūzijoje, e, kaip tik tai per internetą padėjo pasirinkti išpolio objektą ir gavo instrukcijas, kaip tą daryti. Tačiau pirmiausia, norėčiau paminėti tris dalykus. Tai yra visų pirma, kiek naujas požiūris tai, ką mes darome ES, taip pat nuskambėjo gerų komentarų dėl to, ką mes e, aptarėme. Ir trečias punktas, trečias pastebėjimas būtų, kokie yra likę iššūkiai. Na, iš tikrųjų, e, atvirai turiu pasakyti, kad man paliko įspūdis, paliko įspūdį tai, kiek mūsų politinė reakcija pagerėjo. Be abejo, to nepakanka, e, turime investuoti tiek mes, Europiniam lygmenį, tiek valstybės narės daug daugiau, tačiau aš manau, kad vis dėlto esame dabar kur kas išmonesni ir kur kas geriau pasikausę negu anksčiau. E, aš prisimenu, kad atrodo 2004 metais e, vyko pirmasis pasitarimas tokiais atvejais, tada mes tik tai bandėme apčiuopti apskritai, kas yra svarbu. O dabargi matyti didžiulę pažangą tiek ES viduje, tiek už jos ribų, e, kalbant apie išorinę veiklą. E, aš nesiniai lankiausi Jordanijoje ir e, ES 10 milijonų eurų skyrė specialiai programai, kuri būtent skirta radikalizavimuose prevencijai. E, ten buvo iš tikrųjų mėginame suprasti, kokios yra radikalizacijos varomosios jėgos, kas yra labai sunkiai apčiuopiama toje šalyje. Ir Taip pat e, mes e, e, dirbome su Turkija ir Turkija iš tikrųjų buvo labai mums dėkingi. E, jie buvo labai dėkingi RAN ekspertui, kuris ten nuvyko, jie rengė bendrą komunikatą ir panašiai. E, taip pat komisijos parengtas komunikatas, kurį, kuris pasirodė birželį mėnesį, buvo labai įdomus. Kad, kodėl? Kadangi greta prevencinės tradicinės veiklos kuri buvo puikiai parengta vidaus reikalų generalinio direktorato komisija pradėjo. Taip pat e, kitose politikos šakose e, kalbėti apie kovą su radikalizavimus. E, tai, sakyčiau, tokios šakos, tokios rytis, kurios susijusios, nesakykime, taip, su CV formavimu, tai yra e, sporto, švietimo sektoriai ir kiti panašus. Ir tai yra iš tikrųjų geras žingsnis, kuris leidžia mobilizuoti įvairias finansavimo E, programas, tokias kaip e, Horizon 2020, Creative Europe, Europe for Citizens ir taip toliau. Ir tai yra puikiai e, pradžia. Taip pat komisija perėmė vieną iniciatyvą, e, kurią aš labai e, propagavau, e, būtent virt virtuali, na, sakykim taip, susirašinėjimo ar, ar, ar e, bendro mokymosi programa, kada mm, koks šimtas tūkstančių e, europiečių ir šimtas tūkstančių arabų buvo sujungti per internetą, bendra mokymus ir panašiai. E, toliau, kitas pastebėjimas, ką turėčiau pasakyti, tai yra, kad mes esame pragmatiški, mes mėginame e, iš tikrųjų e, įvertinti dabar tų varomų jėgų pobūdį, tam tikras charakteristikas. Ir faktiškai turbūt galima būtų išskirti tris pagrindinės varomasis jėgas, tris jų grupės ir mes turbūt dirbame su kiekviena iš jų. Taigi, e, darbas viena kryptimi nėra pakankamas. Reikia dirbti visom trim kryptim. E, taip pat kaip daugelis sakė, kad kalbant apie internetą, be abejo reikia padirbėti gerokai daugiau, to, kas daroma, nepakanka. Aš tikrai pritaričiau ponio Lopes Gila ir kitiem. E, IT forumas yra puikiai komisijos iniciatyva, kadangi e, kai kada mažus valstybės narės negali užmėgsti tokio pat lygio su didžiosiams interneto kompanijomis, kaip gali padaryti ES. Na ir iš tikrųjų yra visa eilė temų, ne tik tai internetinis radikalizavimas, bet ir, pavyzdžiui, e, skaitmeninių įrodymų surinkimas. Jeigu mes norime greitai nuteisti įvairius nusikaltelius, teroristus ir panašiai, kad jis reikia turėti gerą prieigą prie skaitminės medžiagos, kuri gali būti pateikta teisme kaip įrodymai. E, ir iš tikrųjų, jeigu mes su internetinė kompanija palaikome gerus ryšius, tai ko gero tos galimybės gerokai padidėja iki šiol, ką esame gavę iš tų privačios e, ir valstybinės partnerystės e, pavyzdžių. E, tai yra be abejo labai daug, tačiau taip pat yra daug erdvės dar tobulinti visą tą sistemą. Ta mm, ženklinimo sistema, vėlgi aš puikiai suprantu, ką sakė kurie atstovai apie būtinybę užtikrinti žodžio laisvę, tačiau aš esu tarptų, kurie taip pat mano, kad iš tam tikros platformos interneto kompanijos be abejo turi šalinti daug daugiau medžiagos. E, tai, ką sakė Europolo atstovai, kad 700 tūkstančių ar daugiau e, netgi įvairiausių e, tinklalapių buvo uždaryta, medžiaga pašalinta. Tai yra be abejo puikus žingsnis, tačiau tai yra tik tai lašas jūroje. Aš manau, kad interneto kompanijos pačios turėtų sukurti automatinės sistemas, kurios E, galėtų šalinti tokį turinį ir tokiu būdu padėti įspręsti problemas. Kažkas užsiminė apie puikia iniciatyvą vadinamą IGLIF. Tai yra savoškas algoritmas, kuris labai panašus į e, tą, kurį, buvo, kurį panaudojo kopai su pornografija. Ir šiuo atveju iš tikrųjų jis tiesiog turėtų ieškoti tam tikro skaitminio konteksto. Ir e, taip pat labai svarbu yra, kad pašalinus tam tikrą turinį nebebūtų įmanoma iš naujo įkelti tokio turinio. Taigi aš tikrai raginčiau kompanijas pereiti prie automatizuoto neteisėto turinio šalinimo procesų. Na, o kalbant apie pozityvę pusę, taip, reikia mm, padaryti daugiau, reikia uh, E, komisijos e, skirti 10 milijonų eurų pilietiniai visuomeniai skatinti. E, tai yra puikus pirmasis žingsnis, bet to tikrai nepakanka ir aš norėčiau, kad internetų gigantai prisidėtų prie ES finansavimo įnešdami savoje dalį. Galbūt galima būtų sukurti kažkokį tai privatų fondą, E, mes galėtumėm vėlgi padėti identifikuoti, atpažinti e, patikimus balsus pilietinė visuomenė, bet ko gero jau neutralesnės jėgos turėtų prisidėti prie to, kad, e, pavyzdžiui, būtų švelninama Daesh, Al-Qaidos ir kitų radikalių tinklų retorika internete. Komisija taip pat Taip pat buvo nu, nuveiktas didžiulis darbas būtent e, rengiant sutikimus e, radikalizavimuose kalėjimuose klausimų. E, buvo sugebėta taip pat rezervuoti uh, 2 milijonus eurų papildomą priemonę valstybėse narėse, kad jos galėtų daugiau priemonių gyveninti būtent kalėjimuose, užkirtant kelią radikalizavimuose. Ir vienas iš e, aktualių klausimų yra būtent vertinimo metodikos, kaip įvertinti, e, kada, žmonės, kada žmonėms iškyla radikalizacijos pavojus. 6,5 e, milijono eurų jau buvo panaudota ir aš manau, kad valstybės narės turėtų aktyviau šitą veiklą plėtoti pačios. E, Eurojustas vėlgi e, kita vertus e, ėmės iniciatyvos stebėti e, teismo nuosprendžius. E, kitaip sakant, kiek teismai iš tikrųjų nuteisė asmenys, kurie pasižymė radikalų charakteristikomis, radikalų profiliu. E, aš visą laiką teigiau, kad valstybės narės neturėtų skubėti iš karto įkalinti tokių žmonių, iš karto nuteisti juos, kadangi mes puikiai žinome, kad kalėjimai dažnai tarnauja kaip radikalizmo indikatoriai jeigu žmonės, kurie nėra sutepę mm, e, rankų krauju, sutinka dalyvauti kažkokiose tai rehabilitacijos programuose, pirmiausiai, mes turėtumėm steigti jam tą šansą. Tačiau, vėlgi, mm, pabandysiu labai e, apibendrintai pakalbėti apie e, tos iššūkius, kurie mūsų dar laukia. Pirmiausiai, grįžtantieji iš kovos veiksmų zonų E, gruodžio 8-9 aš tikiuosi, kad bus pristatytas politinis dokumentas dėl to, kaip reikėtų elgti su tais grįžtančiais iš kovų veiksmų. E, ir be abejo, turbūt jau per vėlų dabar ką nors ten koreguoti, e, per vėlų kalbėti apie tai, kad reikėtų geriau dalintis informaciją, taip pat ir su tais regionais, kaip tai buvo padaryta Irake. Ir Taip pat reikėtų daugiau galbūt bendrauti su kaiminėmis valstybėmis, pradėkime nuo Turkijos, Jordanijos ir Libano. Tačiau yra dvi sritis, kur reikia iš tikrųjų daug daugiau nuveikti, tai yra reabilitavimasis ir taip pat ką veikti su vaikais ir moterimis. Kalbant apie reabilitacijos programas, man labai didžiulį įspūdį paliko ta veikla, kuri vykdo Markuse. Aš žinau, kad Niderlandai, Vokietija, Britanija turi irgi tam tikrų programų, tačiau būkime atviri valstybės narės iš tikrųjų tiesiog skubos tvarka turėtų sukurti daugiau sėkmingų rehabilitacijos programų. Ne, ne visus jos susiduria su ta grįžtančių iš karo veiksmų problema. Na, kalbant apie moteris ir vaikus, vėlgi turbūt mes na, tikrai nepasistumėme į priekį, e, ką daryti su asmenimis, kurie, tarkim, praleido 2-3-4 metus kalifat, kalifato teritorijoje, kurie patyrė smurto galbūt ir panašiai. Kaip mes dabar padėtumėm jiems, kaip mes e, galime jiems padėti grįžti į visuomenę. Na, ir aš jau baigiu. Taip pat buvo kalbama apie pabėgėlių integravimąsi, ką dabar stebėjome Vokietijoje, tai būtent salafitų organizacijos bandė radikalizuoti kai kurios pabėgėlius, žinome, kiek jų daug susikopė Vokietijoje. Na ir vėlgi, nenoriu tverti Pandoros skrinės, tačiau e, galiu pasakyti, kad viena tema, kurios mes dar neaptarėme, tai yra ideologijos klausimas visame šitame procese. Ir tai yra iš tikrųjų turbūt tema, kur, kurią toliau galėtų nagrinėti jūsų komitetas būtent kaip šią temą būtų galima toliau darbuotis ir e, daugiau e, padėti trečiosiam šalims. E, Nesenai paskelbtame smurtinio ekstremizmo prevencijos plane, Junktinių tautų generalinis sekretorius paprašė ES parengti taip pat savo aiškiai apibrieštą strategiją ir šiuo atveju ES iš tikrųjų šiuo atveju išorės tarnyba, ponė Magarinė, būtent pradėjo vieną iš programų, e, vadiname Smart PV programą, e, kur mes jau mėginame e, pagelbėti tokiam šalim kaip Tunizas, taip pat 2017 metų pradžioje aš vyksiu į Libaną. Aš manau, kad čia mes irgi turime dar daug ką nuveikti. Tačiau tai jau galbūt papildomos mintis, kuris man kyla išklausius labai įdomus pranešimus šiandieną. Uh, Ačiū. Pone Dekirčiov, noriu apie, padaryti apie bendrančias išvadas, nežinau, kad kalbėtojai nori išeiti. Bet nenorėjau, kad e, jie pradėtų išdinėti jums dar kalbant. Noriu padėkoti jums už, puikius, už puikias išvalgas, už tai, kad klausėtės ir buvote iki galo. Jūs informuojate tarybą apie savo požiūrį ir mes tikrai, parlamentas tai tikrai labai vertina. Noriu, kad tai žinotumėte. Noriu padėkoti ir parlamento nariams, e, kurie išbuvo iki galo, Tomui, Becker, kitiems kolegoms. Tikrai labai vertinu Aną ir visiems kitiems kolegoms. Pone Kerčiap, dar kartą ačiū Jums už visą Jūsų darbą, kurį atliekate kaip uh, kovos su terorizmu klausimų koordinatorius taryboje. Bandome pradėti bražyti saugumo sąjungos apibraižas. Parlamente tai tikrai didelė užduotis. Pirmininkas dar kartą dėkoja kalbėtojams. E, Taip pat dėkoju ir pranešėjai, gal galėtumėte perduoti padėką pranešėjai. Ir posėdis tuo baigiamas. Norėčiau tik priminti štai ką. Tikriausiai būtų nesažininga versti narius laukti, kol ateis ambasadorius. Aš prašyčiau perduoti mūsų e, e, apgailestavimą, kad jau baigėme savo darbą ambasadorius pavaduotoje. Ačiū kolegos.